Good afternoon, colleagues. Welcome to our meeting today. First of all, I have to address the agenda. Visų pirma, noriu pasiklausti dėl darbo tvarkės, jei niekas neprieštarauja. Laikysime darbo tvarkę patvirtintą. Ir toliau pirmasis darbo tvarkės punktas. Ačiū už tai, kad laikotės tylos. Pirmasis punktas - keitimasis nuomonėmis su komisijos vicepirmininku Jirki Katainenu. Vicepirmininkui Katainenui turi būti, turime būti dėkingi už tai, kad jis randa laiko ateiti susitikti su mumis ir aptarti mūsų komitetui aktualius klausimus ir komisijai aktualius klausimus. Šiandienos keitimasis nuomonėmis vyks dėl 2016-2019 metų ekologinio dizaino e, planų. Tai yra vienas e, mūsų politikos prioritetų ir komisijos prioritetų. Ir todėl iš karto suteikiu žodį vicepirmininkui. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Ačiū, kad vėl mane pakvietėte susitikti su jumis ir aptarti uh, įvairiausias temas. Šį kartą kalbėsime apie ekologinio dizaino direktyvą ir susijusius veiksmų planus. Veiksmų planą, kurį, kurį komisija patvirtino praėjusiu metu lakryčio 30-ąją 2016-2019 metų laikotarpiui bei kitas, draugės su kitomis susijusiamis priemonėmis. Tai e, viena iš e, paketų, rink, priemonių paketo e, švarė energija visiems europiečiam priemonių. Ekologinio dizaino direktyva veikiausiai yra vienas e, iš tų teisės aktų, kurie yra labai neteisingai suprantami. Žmonės kritikuoja ekologinio dizaino direktyvą dėl to, kad joje apie mažai ką kalbama ir kad jos e, e, praktinis poveikis yra menkas. Nors iš tikrųjų e, yra visiškai kitaip. Būtent todėl manau, kad ekologinio dizaino veiksmų planą reikia svarstyti platesnėme kontekste, tada suvoksime, kodėl tas veiksmų planas ir susijusios e, energinio mm, efektyvumo žymėjimo priemonės yra tokios svarbios ir ką, kaip tai mums leidžia kovoti su klimato kaita ir geriau e, vartoti, nešiau vartoti energiją, tai yra mūsų ekonominės strategijos dalis. Nebejoju, kad esate puikiai susipažinę su šią temą ir man tikrai nereikia pristatinėti pamatinių dalykų. Bet kaip žinote, Reikia nepamiršti ir vartotojų bei verslo, e, ieškant, daugiau, ieškant galimybių daugiau pasiekti su ekologinio dizaino direktyva e, norime užtikrinti galimybės vartotojams priimti e, sprendimus, turint visą informaciją, būtent todėl ekologinio dizaino direktyva ir energinio naš, efektyvumo našumo žyma yra tokia svarbi parengtose ataskaitose e, konstatuojama, kad per metus namų ūkiai turės galimybę sutaupyti iki 450 eurų. E, čia komisijos skaičiavimais remiantis ekologinio dizaino direktyvos įgyvendinimu, tai būtų 800 eurų. E, kai vartotojai turės galimybę priimti sąmoningus sprendimus ir pasirinkti e, prietaisus, kurie taupiai naudoja energiją. Ekologinio dizaino direktyva atveria galimybių ir verslo sektoriui. Pasitelkiant e, energinio e, efektyvumo našumo žymą, mes kūrėme tokią vidaus rinką, kurioje ir Europoje pagaminti mm, produktai iš trečių šalių įvežtos prekės privalo atitikti tuos pačius kriterijus. Privatus sektorius ir pramonė labai e, teigiamai vertino e, šias e, priemonės. E, ne tik tie, kurie gamina tokias prekes, bet ir tie, kurie jas naudoja vartotojai, laimės iš tos situacijos. Ir padėtis tikrai pasikeitė ir dabar girdisi daug daugiau pozityvių komentarų iš, iš pramonės atstovų, skirtingai nei prieš porą metų. Ekologinio dizaino direktyva galioja jau 11 metų Yra 30 privalomų ekodizaino reglamentų, kur numatomi privalomi slengščiai dėl energijos efektyvumo našumo žymėjimo, taip pat dėl e, m, triukšmo e, ribų. Maždaug 50 iš tų pro, produktų grupių turi būti privalomai e, žymimos e, dėl energijos efektyvumo našumo. E, piramidinės, e, pas, su piramidinė žyma. Ir naudojant tų grupių gaminius galima tikrai nemažai sutaupyti per metus. Kasmet e, energijos suvartojimas mažėja būtent dėl to, kad egzistuoja ta energijos efektyvumo našumo žyma. Galime į tai pažiūrėti ir iš kitos pusės. Tai yra 1,3 milijardai barelių naftos arba 130 brandolinių jėgainių. Tokio masto poveikis. Jis tikrai didelis. Jau sakiau, kad eko dizaino direktyva buvo kritikuojama dėl to, kad ji per mažai pasiekė. Tačiau reikėtų savęs paklausti, ar iš tikrųjų taip yra, ar tas poveikis didelis ar mažas. Vertinant elektrinio virdulio mm, poveikį, ar, ar rankų džiovintuvą, tie atskiri prietaisai gal nedaug pakeičia, tačiau bendra visuma, kiek e, mes sutaupame, yra tikrai ženkli. Naujoji e, ekodizaino veiksmų programa, patvirtinta praėjusiu metu pabaigoje, įtraukė septynis naujus gaminius į e, direktyvos gaminių sąrašą. Tai yra pastatų automatinės ir kontrolės sistemos, elektriniai virduliai, e, rankų džiovintuvai, liftai, e, saulės baterijos, konteineriai su šaldytuvais ir aukštos lėgio valytuvai. Ir pagal e, tos direktyvos reikalavimus galima tikrai e, sutaupyti tiek, kiek e, sunaudojo visa Švedija energijos. Kitaip sakant, 50 žalių turbinų, sutaupama 50 žalių, tūkstančių žalių turbinų arba e, 400 milijonų barelių naftos sutaupome Europoje. Taigi to, to, tokia yra ekodizaino direktyvos e, reikšmė. E, žiedinės, e, žiedinės ekonomikos principas taip pat e, gaminių perdirbimas, atliekų perdirbimas bus um, apibrieštas kiekvienai prietaisų grupiai pagal žiedo ekonomik, žiedinės ekonomikos planus. Taigi, ponė pirmininkė, aš tuo ir baigsiu. Ir norėjau pabrėžti, kad e, ekologinio dizaino direktyva ir energijos efektyvumo našumo žymėjimas sėkmingai veikia. Ir taip pat galime dar siekti daugiau pažamo, pažangos, tobulinant prietaisus, užtikrinant galimybę juos taisyti jiems sugedus. Tai ir taip akivaizdu tikriausiai ypač jūsų komiteto nariams, bet reikia daugiau apie tai pasakoti piliečiams, apie šias priemonės. Nes visi turi išgirsti faktus, visi turi sužinoti, ko jau pavyko pasiekti įdėgus šias priemonės. Manau, kad tai tikrai daug. Ir būtent to mums gali, mm, tai, tai mums gali padėti pasiekti integraciją. Tik integruota Europa atveria tokias galimybės. Nes suskaldytoje sistemoje mes negalėtume tiek sutaupyti ir neatsvertų tiek naujų galimybių. Ačiū vicepirmininkė, iš karto galbūt e, pasakysiu, kad e, akivaizdu tai yra sritis, kur Europos pridėtinė vertė akivaizdi. Ir mūsų komitete tai yra aktuali diskusija taip pat ir Europos pridėtinės vertės požiūrį. Taigi jūsų pastabos e, tikrai labai laiku. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Aš suteiksiu žodį dabar kai kuriems mūsų kolegoms, kurie norėtų e, pasisakyti. Ir pirmiausia, ponas Lyzė. Ponas Pitela turi anksčiau išeiti, taigi aš užleisiu jam savo vietą, o aš pasisakysiu po jo. Pirmininkėčiau, tai tikrai labai biurokratiška procedūra tampa. Kitą kartą Galbūt apskritai atsisakysiu e, rašytinio sąrašo. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti štai, ką kalbėsiu toliau slovenų kalba, taigi prašau visų užsidėti ausinės. Tai ko gero svarbiausias mano šios dienos momentas. Mes e, girdime kalbant apie tai, kas veikia ir ką žmonės supranta. Tai man tikrai džiugu tai girdėti, džiugu, kad koncepcija vykusi ir veikia. Ir manau, kad reikia šį projektą žvelgti platesnėme kontekste. Manau, kad pasirinktas labai teisingas požiūris. Mes turime galvoti apie visą e, gaminių buvę ciklą. Man tai atrodo labai svarbi paties e, ekologinio paketo dalis. Kaip sakiau, tai yra vienas tų pavyzdžių, e, kuriuos žmonės supranta ir jie mato akivaizdžiai kad tai veikia. Taigi aš linkiu Jums didžiausios sėkmės e, Jūsų tolesnėme darbe. Ir e, matau, kad Jūs pasirinkote tinkamą požiūrį ir norėčiau užduoti porą klausimų Jums leidus. Norėčiau išgirsti, kaip Jūsų kolegos vertina reglamentą. Kai kalbame apie naujoves, tokias kaip ši, paprastai kalbama apie sąnaudas. Ir e, kalbam apie tai, kad reglamentavimas brangiai kainuos ir panašiai. Tai aš norėčiau sužinoti, koks yra jūsų kolegų vertinimas, kaip šis projektas populiarinamas. Ačiū toliau, ponia Daliai. Ačiū, pirmininkė. Iš tiesų, tai yra. E, Europa yra ne vienintelis regionas, kuris e, skatina žiedinės ekonomikos plėtrą. Kinija, pavyzdžiui, taip pat e, pradėjo taikyti naujas priemonės, kurios skatina žiedinę ekonomiką. Imtasi priemonių keliose sektoriuose. Kinija nuolat siekia stiprinti gaminių tvarumą. Ir tai yra tikrai svarbus veiksnys, ypač atsižvelginti tai, kad Kinija yra didžiulė gamintoja. Pastarojoje jungtinių tautų ataskaitoje ir tvaraus vystimosi konferencijos išvedose yra sakoma, kad jeigu Indija taip pat patvirtins e, žiedinės ekonomikos e, priemonės, tai ji galės skirti iki 624 milijardų dolerių per metus e, namų ūkiams ir įvairioms socialinėms reikmėms. Taip pat kartu su kitomis šalimis tai padėtų taikyti taršos mažinimo ir kitas priemonės, kurios teiktų tiesioginę naudą mūsų piliečiams. Ir dar keletą pastabų dėl ekologinio projektavimo, remintis to, ką Jūs pasakėte ir e, to, ką teigia komisija. Pirmiausia, galbūt galėtumėte paaiškinti, kokios yra specialios priemonės, kurias ketina numatyti komisija Siekiant didinti ekologinio projektavimo e, indėlį e, žiedinėje ekonomikoje. Ir antras klausimas, kaip komisija ketina stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių e, rinkos stebėsenos rytyje, kad būtų užtikrintas reglamento įgyvendinimas. Ačiū, ponas Gerbrandi. Norėčiau priminti, kad turite dviejų minučių mm, kalbėjimo laiką. Ačiū ir ačiū komisijos nariui už tai, kad dalyvauja šios dienos diskusijoje. Aš manau, kad tai, ką Jūs pasakėte apie tai, kad svarbu informuoti Europos piliečius, tai yra tikrai labai svarbu, bet yra dar vienas svarbus dalykas - būtent informuoti ir šviesti mūsų aukščiausių lygio politikus. Prisimenu, kad Franz Timmermans 2014-aisiais per rinkimų kampaniją, kai buvo renkamas Europos parlamentas, šaipėsi iš vadinamos siurblių direktyvos Niderlanduose. O po to, kai pradėjo dirbti Europos komisijoje, jis pradėjo suprasti, e, kas yra ta dulkių siurblių direktyva. Ir tai būtent e, ir buvo teisės aktas pagristas ekologiniu projektavimu ir energijos našių naudojimu. Aš nekartosiu skaičių, kurių jūs, jūs nurodėte, bet tik parodau pavyzdį, kaip paprasta šaipytis iš kažkokių naujų idėjų, bet kaip paprasta žmonės įtikinti, kai jiems yra e, tas projektas tinkamai pristatomas ir parodoma, kokios už jos lypi galimybės. Iš tiesų, Franco Timmermans pavyzdys yra mm, pritaikytinas ir mūsų vyriausybių vadovams, atsakingiams ministrams ir galbūt netgi Europos komisijos kai kuriems mm, asmenims. Panašu, kad dabar pažanga sustojo, mes čia užstrigome technokratiniuose projektuose ir žiūrėdamas štai į devintą puslapį darbo plano, kur kalbama apie įnašą į žiedinę ekonomiką, apie įrankius ir taip toliau. Aš tikrai e, suprantu neblogai šią temą, bet nesuprantu, kas čia parašyta. Panašu, kad tiesiog e, pilstoma iš tuščio į keurą ir nekalbama apie esmę. E, Ir galvojant apie kitus planus, pasiūlymas, pavyzdžiui, dėl televizijų ir televizorių ir ekranų. Nu, teisės akto panašu, kad um, reikia papildomų diskusijų su pramonė, kaip reikėtų toliau dirbti, kurią linkme. Tai vienas iš tų pavyzdžių, kai tarsi aišku, ką reikia daryti, bet nėra politinės valios, nėra uh, politinės jėgos gyvendinti kai kurios sprendimus. Taigi mano klausimas, kada bus imtasi veiksmų aukščiausių politinių lygmenių ir kada bus pasitraukta, jau pajudėta iš technokratinio taško. Ačiū, panė, man ačiū. Ir ačiū komisijos nariui už dalyvavimą. Nesu Manau, kad galiu pritarti kolegai, komisija iš tikrųjų e, per silpna, kalbant ir apie šį teisės aktą. Ir jūsų pačių politinėje šeimoje e, matote, kad ir Timmermans, e, ir Junkeris, Junkeris nesuprato direktyvos esmės. Bet tikrai matome, kad žmonės nesudėtinga uh, įtikinti, kad tai yra naudingas teisės aktas, bet e, žinių informuotumo e, trūksta, jo ligmuo nulinis praktiškai, taigi kaip ir buvo pasakyta. Mes tikrai turime susitelkti į įgyvendinimo priemonės, todėl kad tai yra gera direktyva, paremta gera koncepcija. Ženklinimas e, yra svarbus vartotojams. Vartotojai turi žinoti, kiek jie sunaudoja energijos, kiek jie sunaudoja vandens ir taip toliau. Tai padeda žmonėms sutaupyti. Iš tiesų, visiems žmonėms akivaizdu, kad ekologinis projektavimas yra e, vertingas Kalbant, pažiūrėjau, apie mobiliuosius telefonus, e, kurie dėja neįtraukti į šį teisės aktą. Ir dar vienas klausimas, ar jūs e, numatėte reikiamus išteklius, ekonominius ir žmogiškosius išteklius, kad būtų įgyvendintos konkrečios priemonės šiemet? Ir ar yra kažkoks planas, kuriame atsispindi turimi ištekliai ir gyvendinimo kliūtis? Ačiū, ponio Dornano. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nary, komisijos programos prist, programa pristatoma, mm, pristatoma e, tokiu metu, kai kalbame apie apie energinio mm, ženklinimo klausimus. Iš tiesų, kai kurios mm, produktų grupės šiuo požiūriu itin aktualios yra e, sudėtinga teisingai, e, užtikrinti teisingą e, ženklinimą. Svarbu taip pat e, suvokti, kad ženklinimas e, kaž... taip pat yra susijęs ir su produktų kaina. Aš turiu klausimą, ar komisija e, ketina numatyti kažkokius tikslus ar kriterijus užtikrinančius tinkamą vartojimą. Kaip komisija ketina numatyti tvarumo standartus ir kaip bus sprendžiamas tas klausimas, kad masinės gamybos apimtis yra nedidelės. Taip pat, kokios priemonės bus numatytos e, masiškai pakeisti žemos kokybės gaminius. Šis aspektas kol kas nėra pakankamai e, pasvertas. you want to take uh, the first round? Thanks. Thank you very much. I have to tell you. Dabar žodis gerbiamam komisarui galėsite atsakyti patiktus klausimus. Ačiū. Norėčiau pasidalinti tam tikrais faktais, kurie, tikiuosi, jums bus įdomus. Ir kalbant apie energijos taupumo aspektus, taip pat senąją ekologinio projektavimo direktyvą ir susijusius gaminius. Taip yra pateikiama tam tikrų faktų apie suvartojimo kiekius, taip pat apie CO2 e, išmetamosius taršalus, tai yra 500 e, megatonų, o tai atitinka tokį padydį, kaip e, visos ATLP sistemos funkcionavimas. Tad vien dėl ekologinio projektavimo gaminant gaminius galima sumažinti CO2 išmetamosius teršalus e, tiek pat, kiek ir e, ATLP sektoriuje. Ir be ekologinio projektavimo direktyvos negalėtume e, susijęti vartotojų pastangų su veikla susijusia su klimato kaita, visa, visas spaudimas, visa našta tektų tik gamybos sektoriui. Na, o dabar vartotojai turi galimybę sąmoningai įnešti savo indėlį ir tai be abejo padeda siekti gerų rezultatų. Ponas Pederle taip pat įravosi, ką mano kolegos mano apie ekologinio projektavimo direktyvą. Na ir turiu pasakyti, kad be abejo nuomonės niekada nėra identiškos, vienodos, tačiau kuo labiau buvo gilintasi į rezultatus, kuo daugiau informacijos buvo gauta, e, tuo didesnio pritarimo susilaukdavo ekologinio traktavimo direktyva. Na ir po e, papildomų vidaus procesų komisijoje, man atrodo, galiu pasakyti, kad dabar palaikymas komisijos sluoksniuose tikrai yra daug stipresnis negu bet kada anksčiau. Na ir galbūt e, tai pareikalavo daugiau laiko nei įprastai, turiuomenyje visą tą įtikinėjimą, įrodinėjimą, tačiau tai tikrai buvo naudinga, kalbant apie politinius įsipareigojimus. Na ir kalbant apie tokį ilgą procesą, jis buvo svarbus, kalbant ir apie informacijos kleidimą. Uh, nes buvo svarbu susilaukti komisijos palaikymo ir kai jau jo sulaukima, daug lengviau yra reklamuoti, jeigu galima taip pasakyti, ekologinio projektavimo direktyvą. Ir svarbu be abejo kalbėtis ir su piliečiais, pateikti jiems rezultatus, visi dėl to sutinka. Ir džiugu yra tai, kad šis e, projektas nekenkia, pavyzdžiui, konkurencingumui, neverčia e, žmonių daryti tai, ko jie nenorėtų, ar kažkaip pažeistų jų teisės. Ne. Tiesiog tiek ir importuojami, tiek ir vietoje pagaminti gaminiai e, e yra traktuojami vienodai, vartotojai turi galimybę rinktis energetiškai veiksmingesnius, efektyvesnius produktus. Be to ir pramoniai tai yra naudinga, nes yra stiprinama bendroji rinka, sukūriamos vienodos veiklos sąlygos. Kalbant apie ekologinio projektavimo direktyvos ateitį, kaip jau ir minėjau, įžanginėme žodėje, mes esame pasirengę ir toliau plėtoti šią priemonę. Be abejo, ne viskas yra labai paprasta. Ir kalbant, pavyzdžiui, apie atsparumo ar mm, kitų aspektų sustiprinimą, labai svarbu žinoti, ką konkrečiai darome. Reikia e, tokio bendrojo požiūrio, tačiau reikia ir kiekvieną gaminį atskirai vertinti. Tačiau aš esu nusteikęs entuziastingai. Na ir įsivaizduokime mobiliuosius telefonus. Jeigu ateityje jūs būtų daug lengviau sutaisyti jiems sugedus, e, Jeigu, pavyzdžiui, gamintojai užtikrintų, kad, galima, kad būtų galima sutvarkyti, atnaujinti seną telefoną ir nereikėtų jo mesti laukan ir įsigyti naujesnio modelio, tai tikrai būtų labai svarbus, labai svarbus momentas. Kalbant apie mm, gaminius ir mm, apie galimybę integruoti kitas e, dimencijas, ne vien tik energetinį efektyvumą, tai taip pat būtų svarbu. Ir aš esu įsitikinęs, kad bus tokių gaminių. E, dėl kurių bus galima nustatyti tam tikrus e, tvarumo tikslus ar tos galimybės sutaisyti, suremontuoti tikslus. Dabar dėl informatumo didinimo aukščiausiose politiniuose sluoksniuose dar norėčiau kai ką pasakyti. Taip, pritariu, kad tai tikrai yra svarbu. Ir e, turiu pasakyti, taip, pritariu tam, kad šis teisės aktas buvo netinkamai naudojamas jau ne vienerius metus. Ir dabar labai svarbu ne vien tik atstatyti ekologinio projektavimo uh, reputaciją, tačiau ir pateikti konkrečių teigiamų pavyzdžių. Ir man atrodo, tai yra vienas iš tų dalykų, kurį tikrai lengva suprasti. Tai yra susijęs su europinio požiūrio verte. Dar vienas dalykas. Buvo klausta apie paskatas. ir kokias paskatas komisija galėtų pasiūlyti siekiant e, tinkamesnio vartojimo. Mano nuomonė, mūsų vaidmo šiuo atveju yra užtikrinti, kad vartotojai gautų visą reikalingą informaciją prieš priimdami tam tikrus e, su vartojimu susijusius sprendimus. Tad informacija yra tam tikra priemonė, tam tikras įrankis, Ir dar vienas dalykas, kurį galime padaryti, tai yra nustatyti kokybės standartus mm, produktams, gaminiams. Toks būtų ekologinio projektavimo direktyvos tikslas. Na, o dėl kitų paskatų sunku pasakyti, ką būtų galima nuveikti europiniu mastu šiuo atveju, kol kas atsakymo šį klausimą neturiu. Dar dėl veiksmų plano. Šiemet ketiname paskelbti plastiko strategiją. Taip pat žiedinės ekonomikos finansavimo platforma visai neseniai buvo įsteigta. Yra ir kitų konkrečių pasiūlymų. Ir turiu pasakyti, kad veiksmų planas tikrai nestovi vietoje, darbas vyksta ir nebejotinai viskas materializuosis, bus patenkti, pateikti konkretus pasiūlymai. Na ir prieš metus šiame komite pasisakydamas jau sakiau, kad veiksmų planas yra tik pradžia. Rinka keičiasi, tikrai yra daug milžiniškų galimybių šiame sektorėje, kurias galima išnaudoti. Tad esame pasirengę įvertinti visas tas galimybės. Svarbus yra ir šiemet pasirodysintis su vandeniu susijęs pasiūlymas, taip pat cheminių medžiagų pasiūlymas, e, atliekų teisės aktai. žiedinės ekonomikos teisės aktai dauguma tų elementų paminėtų veiksmų plane tikrai gaus nemažą pagreitį jau šiemet. Ačiū labai. Dar para kolegų prašo žodžio. Ar e, įtraukti ir jūsų pavardės? Taip, poniai Ryd galėsime suteikti žodį, kai tik baigsiu kalbėti. Arba ponios Ryd dar yra norinčių paprašyti žodžio. Pone Lyze, jūs jau esate įrašytas. Galbūt dar yra norinčių. Tad sąrašas uždarytas dabar žodis poniai ryt. Pane Ryt, prašau. Ačiū. Norėčiau pateikti klausimą komisarui. Jūs kalbėjote apie tai, kad kasmet ES energijos suvartojimas mažėja. Tačiau ar žinome, kiek tai nutinka dėl CO2 nutekėjimo? Nes nemažai sunkiosios pramonės atstovų pasitraukė iš ES dėl sudėtingų konkurencinių sąlygų ir persikėlė, pavyzdžiui, Kinija, Indija ir panašiai. Galbūt ir tai daro įtaką. Ačiū labai, ponas Lyzė, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininko pavaduotojui Katainenui, dėkoju, kad atvykote pas mus, dėkoju už jūsų atliekamą darbą, džiugu, kad vyksta darbas su ekologinio projektavimo direktyva po komisijos prieš keletą mėnesių priimto sprendimo. Norėčiau taip pat sureaguoti tai, ką pasakė ponė Ryts ir tai, ką sakėte jūs. Taip, ta priemonė taikoma visiems, kurie mm, tie, tiekia prekes Europos rinkai, nesvarbu, ar tai yra europiečių įmonė, ar Kinijos įmonė ir panašiai. Tačiau, kalbant, pažiūrėjau, apie CO2 nutekėjimą, situacija yra visiškai priešinga. Ir man atrodo, kad tie, kurie visada kritikuoja Europą, turėtų e, tai prisiminti E, nemažai e, gaminių buvo išbraukta, tokių kaip pavyzdžiui e, skrudintuvai ar dušo gal, galvutės. Tačiau norėčiau sužinoti, kaip konkrečiai viskas vyks, kaip vartotojui bus pateikta informacija apie energijos taupimą, ar bus kažkokie tai ribojimai taikomi, pavyzdžiui, gaminių naudojimui, arba, pavyzdžiui, kažkokiems tai elektriniams prietaisams, kurie yra naudojami laukimo režimu, trūksta aiškumo, trūksta informacijos. Kai kurie vartotojai nerimauja, kad kažkaip bus uh, pakengta įprastiems jų įpročiams, jų patogumui. Tad norėčiau sužinoti, kaip konkrečiai tas taupimas, energijos taupimas vyks. Pane Šaldimuose, prašau. Ačiū labai, ačiū gerbiamą pirmininkę, ačiū komisijos atstovui. Uh, Labai džiaugiuosi, kad esate atvirai nusiteikę parlamento pasiūlymų atžvilgių, nes mes kaip tik rengėme ataskaitą dėl to, kaip būtų galima užtikrinti didesnį produktų ilgamžiškumą. Ir man atrodo labai svarbu, kad ekologinio projektavimo direktyva čia darytų tokią apčiuopiamą įtaką, suvaidintų savo vaidmenį. Jūs taip pat minėjote tuos sektoriui būdingus specifinius kriterijus dėl tvarumo ar atsparumo, tačiau ar svarstėte, pavyzdžiui, ženklinimą? Galbūt, pavyzdžiui, būtų galima gaminį pažymėti ir paminėti, kad jis um, veiks trejus metus ar ten, pavyzdžiui, 10 tūkstančių veikimo valandų ir taip suteiktume vartojui daugiau informacijos bei galimybę pasirinkti iš keletos gaminių, nes būtų turima informacija dėl realaus gaminio ilgamžiškumo. Ačiū labai, panas Florens, prašau. Ačiū labai. Ačiū pirmininko pavaduotojui. Apie ekologinį projektavimą nelabai ką šiandieną ir pasakysiu, nes kolegos pateikė daug, daug tikrai naudingų klausimų, tačiau aš norėčiau paliesti man itin aktualią temą, tai yra žiedinė ekonomika. Norėčiau paklausti dėl REACH ir atliekų teisės aktų, kaip ketiname visą tai atskirti, o tai padaryti yra svarbu, nes gali nutikti taip, kad vieną dieną um, E, atlikų klausimus tvarkantis asmenės e, galėtų kažkokią tai neigiamą įtaką padaryti REACH reglamento sričiai. Tad norėčiau didesnių, išsamesnių paaiškinimų, atsiprašau, iš jūsų pusės išgirsti dėl atliekų ir ryč teisės aktų. Ačiū labai, ponia Jūso, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė, dėkoju gerbiamam pirmininko pavaduotojai pasisakau kolegos Gambuzi vardu, nes jo lėktuvas vėluoja. Norėčiau jo vardu padėkoti už tai, e, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Turiu pasakyti, kad ekologinis projektavimas vaidina įtin svarbu vaidmenį, kalbant apie gamybos įpročių keitimą, taip pat perėjimą prie žiedinės ekonomikos ES. Tai taip pat svarbus elementas, kaip kad teisingai minėjo ir komisijos atstovas, kalbant apie mm, e, galimybę sutaupyti po 500 eurų per metus viena, vienam namų ūkiui. Ir tai be abejo ne tik padėtų taupyti energiją, tačiau ir mažinti išmetamuosius teršalus. Atsižvelginti tą prioritetų sąrašą, kurį parengė komisija, norėčiau e, atkreipti jūsų dėmesį į mm, motorinių transporto priemonių E, teisės aktą. Norėčiau sužinoti, ar komisija ketina finansuoti elektrinių automobilių gamybą ES ir taip bandyti kovoti su itin dideliu miestų užterštumu ES. Ar komisija taip pat turi kažkokį tai ekonominės paramos e, finansavimo planą vartotojams, kad vartotojai galėtų pakeisti senus teršiančius gaminius modernesniais? Pane Pietikainė, ačiū. Kaip sakėte ir kaip kalbėjome, eko dizaino direktyvos įvaizdis yra prastas. Dėl to galima kaltinti ir komisijos narius, bet ir šalių premjerus, nacionalinius politikus ir kai kuriuos iš mūsų Europos parlamente. Reikia pažvelgti patiems atsigręžti į save ir pagalvoti, ką galėtume daryti geriau šiuo klausimu. Noriu padėkoti Jums už įvairius veiksmus žiedinės ekonomikos rytyje, bet turiu porą klausimų apie ateitį. Tai Jums gerai žinoma parlamento pozicija Tai yra, kad kažkur, kažkuriuo momentu reikės ženkliai pakeisti ekologinio projektavimo direktyvą, kad būtų galima atsižvelgti į horizontalius reikalavimus įvairioms prekiams Europos rinkoje, bei taip pat apriepti importą ypač. E, netvarų, netinkamą e, e, prekių importą, netinkamų prekių importą. Gal galėtumėte plačiau pakalbėti, ko, ką apie tai masto komisija. Taip pat noriu paklausti apie kriterijus. Jūs minėjote stebėsenos platformą. Ar yra planų parengti kažką daugiau nei vien tik tai gairias, kažkokius aistančius kriterijus, kaip atliekų direktyvos atveju? Ir galiausiai gal galėtumėte pakalbėti apie tai, kaip Europos maisto saugos agentūrą galėtume geriau panaudoti šioje srityje. Pone Garcija, ačiū. Pone vicepirmininkė, tikrai malonu Jūs čia matyti ir diskutuoti tikrai svarbę temą. Jūs esate atsakingas ir už konkurencingumą. Prieš savaitę kalbėjome apie tai, kaip užtikrinti didesnį pramonės konkurencingumą, ypač uh, agro ir maisto produktų srityje. Jūs tikriausiai gavote dokumentą, kurį jums siuntėme. Noriu ypač akcentuoti šį klausimą, nes svarbu uh, stiprinti šios sektoriaus ekonomiką ir kurti darbo vietas. Yra galimybių e, gerinti padėtį čia, tačiau ir turi būti pasitikėjimas. Piliečiai turime vis pasitikėti, nepamirškime, kad gyvename pasaulyje, kur vyksta teroristinių išpolių ir turime pasistengti apsirūpinti, užsitikinti maisto produktų saugą, atverti naujas rinkas, kurti darbo vietas ir e, apsaugoti agro maisto sektorių per uh, E, ap, gynybos apsaugos priemonės, e, ypač vertinant JAV ir Japonijos konkurencinę situaciją. Mums tikrai reikėtų pasis, pasistengti. E, Galbūt, aš tikrai tikiuosi, kad komisija pristatys kokią nors priemonę, kuri būtų labai naudinga visiems ir ne, nesukurtų dėlės finansinės naštos. Žodis visie pirmininkui. Ačiū dėl konkurencingumo ir anglies nutekėjimo. kaip jau sakyta, e, ekologinio dizaino direktyva kaip tik yra prieš priešą e, papildomam CO2 e, atsiradimui, nes e, skirtingai traktuojami, ypač dėl to, kad taip pat traktuojami ir, ir iš vidaus rinkoje pagaminti gaminiai ir vežami gaminiai ir kai kuriais atvejais e, tai, tai net neapčiopiami produktai, bet e, verslo santykių kontekste pagaminamas produktas, pažiūrėjau, energija, taip pat liftai, dideli pramoniniai šaldytuvai, kurių, kurių e, energinis, didesnis energinis našumas užtikrina didesnį konkurencingumą. Todėl ekologinio projektavimo direktyva niekaip negali sukelti didesnio CO2 išmetimo į aplinką. Jis skatina priešingus procesus. Žymėjimas apie e, prietaisų ir gaminių ilgamžiškumą. Tai įdomi mintis svarstome galimybės patobulinti galiojančius teisės aktus ir apriepti ir gaminių ir ilgamžiškumą. Ir, ir pasirinkti panašią sistemą kaip, sistemą, kaip ir energinio našumo žymėjimo atveju. Svarbu ieškoti nedalinių sprendimų, nes jei pažymėsime netinkamai tai nukenties tvarumas. Bet, tai tik, bet išsakyta mintis tikrai įdomi. Jei pavyktų sukurti tokią sistemą, kurioje vartotojai galėtų pasirinkti produktus pagal jų ilgamžiškumą ir jų energinį našumą, neabejoju, kad tai pakeistų rinką ir, ir sustiprintų žiedinės ekonomikos procesus. Taip pat e, Tai padėtų dabartinį linijinį verslo modelį mm, priartinti prie žiedinio. Ponas Florensas klausė apie REACH direktyvą ir atliekų teisės aktą. Mūsų pasiūlymas dar nėra parengtas. Kol kas yra dar tik pirminis etapas cheminių medžiagų ir atliekų e, teisės aktai aptars e, kai kurių medžiagų atsekamumą gaminiuose, taip pat sunkumus iškylančius perdirbant kai kurios gaminius, taip pat atliekų klasifikavimą. E, keli klausimai, e, keli aspektai yra ypač svarbus e, perdirbimo srityje. E, nepakankama informacija apie tai, kas yra atliekos. Antra, e, pavojingų medžiagų, e, buv, pavojingos medžiagos atliekose. Ir trečia, kada medžiagos nustoja būti atliekomis. Ir ES e, klasifikacijos ir e, medžiagų E, ir, ir, ir medžiagų skirstimas pagal jų galimybės perdirbti. Turime kurti paskatas, kad atsirastų e, antrinių žaliavų vidaus rinka. Tuo tarpu jos Europoje nėra. Pasiūlymą šiuo klausimu pateiksime vėliau šiais metais, bet tuo tarpu galiu tik tiek ir pasakyti. elektromobiliai ir kokias paskatas komisija galėtų sukurti čia. Vartotojų atžvilgių mes nedaug ką galime nuveikti, bet pavyzdžiui, e, krovimo stotelės ir jų dėgymas, jų tinklo plėtimas. Čia galima pasitelkti finansavimą iš Europos e, E, strateginių investicinių fondo. Kai atsiras e, kritinis elektromobilių kiekis arba kritinis e, pakrovos krovos stotelių tinklas, tuomet galima bus mąstyti apie subsidijas. Transporto elektrifikavimas turėtų vykti pagal rinkos dėsnius ir ne, ne, ne, ne, neturėtų pri, prireikti viešųjų investicijų, bet tie du finansavimo šaltiniai yra prieinami ir norime paskatinti valstybės, padėti valstybėms pasinaudoti jais. Pone Pietikainen klausė apie strateginių investicijų fondą ir žiedo ekonomiką ir apie kriterijus kaip jau esame porą kartų e, kalbėję, kriterijai galėtų pakeisti situaciją rinkoje, kai tik e, turėsime kriterijus ir kai žinosime, ar, ar, ar jie yra paveikus siekiant optimizuoti situaciją. E, Na, bet tai neturėtų būti labai, nors tai neturėtų būti labai sudėtingas rytis, tačiau tuo tarpu komisija daug nėra nuveikusių šioje srityje, bet žinoma, ateityje jų reikės. Ir kuo geresnės diskusijos vyks su jūsų komitetu ir komisija dėl Mm, galimų kriterijų, tai tuo geresnis bus mūsų darbas. Strateginių investicijų fondas ir žiedo ekonomika. Turiu pasakyti, kad to fondo lėšos iki šiol mažai mm, buvo naudotos investicijoms į žiedo ekonomiką. Nežinau kodėl. Be, be, be įprastinių priežasčių. Įmonės, kurios turėjo informaciją apie strateginių investicijų fondą ir apie tai, kad galima pasitelkti jo lėšas naujų technologijų investavimui. Gal jos nežino apie EFSI? Jei kalbėtume apie atliekų teisės aktą, kuris tikimės netrukus bus patvirtintas ir kuriame uh, bus saistantis tikslai dėl uh, atliekų laidojimo savartynuose. Tai, uh, sukurs, tai, tai sukurs papildomus reikalavimus verslui ir galbūt šiame kontekste EFSI vaidmuo ateityje pasikeis. Na, galbūt tuo ir baigsiu. Ačiū vicepirmininkė už tai, kad atėjote pasikalbėti su mumis apie ekologinį dizainą. Kaip jūs ir sakėte, tai e, vienas neteisingiausiai suprantamų teisės aktų. E, Tikiuosi, kad po šiandieno susitikimo mes visi jį geriau suprantame ir tikimės tolesnio dialogo. Ir ačiū už tai, kad atėjote pas mus dar kartą. Okay. So, uh, dear colleagues, welcome to the point where I... Kągi, kolegos, dabar mm, aš turiu keletą pranešimų, taip paprastai yra. Pirmas darbo tvarkės punktas, bet mes nusprendėme pirmiausia surinkti diskusiją su vicepirmininku. Taigi, m, mm, m, mm, sekretariatas parengė porą pranešimų. Ačiū poniai Maniano. Pirmiausia, kadangi plenarinėje nuspręsta atgal komitetui gražinti žiedinės e, ekonomikos e, dokumentų rinkinį tarp institucinėms dėryboms, pagal 69 e, darbo tvarkos taisyklę dėrybų grupė, jai pirmininkaus pirmininkas Ir grupėje dirbs e, pranešės e, šešėliniai pranešėjai. Antra, kadangi mm, yra tam tikrų problemų, renkantis 12 val. dienos, kaip pakeitimų teikimo terminą, dabar yra paskirtas e, kitas konkretus pakeitimų teikimo laikas. elektroniškai teikiami ir primami visi pakeitimai. Taigi nuo šiandien standartinis laikas komitetams yra numatytas 11 valanda. Pabrėšiu, kaip pabrėžiau ir koordinatorių posėdėje, kad jeigu yra skubių klausimų, tai galite paprašyti sekretoriato ir jis priims pakeitimus netgi ir po 11. Intranetas. Toliau. Intranete yra naujas skyrius, nauja sekcija jums, kurioje galite rasti deleguotosius ir gyvendinimo aktus. Susijusius, aišku, su mūsų svarstumomis temomis. Aišku, tam, kad galėtumėte su tais aktais susipažinti, turėsite e, gauti sekretariato e, sutikimą. Sekretariatas e, atsiūs visiems instrukcijas. Toliau mm, Trump viešiai klausimai. Tiksliau, atsiprašau, mm, jūri ir envi komitetų mm, viešiai klausimai dėl atsakomybės aplinkosaugos rytyje. Aš raginu visus dalyvauti šiame posėdėje. Toliau savo aplankose turite ataskaitą apie misiją Europos aplinkos agentūroje. Ši misija vyko lapkričio mėnesį. Panas Farija buvo jos vadovas ir ataskaitai iš šios misijos yra jūsų aplankose. Na ir dar gailestaudama pasakysiu, kad pono Žordžius Amanatydis, mūsų komiteto narys, pasitrauks iš NV sekretoriato darbo, ne todėl, kad mes taip norėtume, o todėl, kad e, tokia yra parlamento rotacijos politika. Jis e, perina dirbti į A politikos direktoratą ir aš tikiuosi, kad e, jis toliau dirbs su mumis, nors ir pasikeitusiu funkcijoms ir dalyvaus mums dirbant su vėliais tyrimais. Taigi mes jam linkime sėkmės, mes tikrai dėkingi Jums už Jūsų darbą sekretoriete ir Jūsų pasigėsime čia. Tai tokie pranešimai, ne visi jų vienodos svarbos verčiama šiandien į 21 kalbą, o mūsų posėdis yra transliuojamas internetu. Savo aplankose turite taip pat sausio 23-24 e, dienų posėdžio protokolą, e, bet e, galbūt koordinatorių posėdėje galėsime aptarti klausimą susijusiu su protokolu vertimu ir vertimu visas kalbas ir jų paskelbimu, nes šiuo atveju vertimas užtruko, taigi koordinatorių posėdžiui šis klausimas ir tuo administracinių klausimų aptarimą baigsime ir periname toliau prie savo teisėkuros darbo. Pirmiausia, e, rekomendacijos projektas dėl antrojo svarstymo Glenis Vilmot pranešimas dėl reglamento dėl medicinos prietaisų. Rytoj Envi komitete bus balsuojama mm, dėl šio pranešimo, o balandžio pirmą dieną bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Mm, toks pat e, grafikas, balsavimas komitete rytoj ir balandžio pirmosios dienos plenarinėme posėdėje galioja mm, taip pat ir reglamentui dėl in vitro medicinos prietaisams, pono Lyzė pranešimas. Su tolesniu darbotvarkės punktu bus kitaip. Turėsime laukti antrojo svarstymo. Taigi dabar periname prie kito mm, klausimo mūsų darbotvarkėje. Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio. Pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjui ponui Ek. Ačiū pirmininkė. Praeitą savaitę buvo balsuota dėl šio klausimo plenarinėje sesijoje. Ir e, aš džiaugiuosi, turint omeny, kad mes norime kuo spartesnio ratifikavimo, kad pranešimas buvo taip sparčiai patvirtintas. Nors yra pora e, tokių elementų, kurie m, mm, turėtų būti ambicingesni mano požiūriu. Galvant apie ateitį ir apie Minamatos procesą, mes turime galimybę ateityje žengti tikrai didelį žingsnį link gyvsidabrio naudojimo sumažinimo daugelį sektorių. Mes žinome, koks toksiškas e, šis elementas. Taigi mes galime tik džiaugtis tuo, kad sparčiai priimami atitinkami sprendimai. Rudenį Ženevoje bus rengiama konferencija šiuo klausimu. Na ir e, tikėkime, kad Minamatos konvencija darys pakankamą spaudimą visoms pasirašysioms šalims mm, ir mm, šios galiausiai spartins gyvsidabrio atsisakymą ir jo vartojimo sumažinimą. Mes taip pat mm, turime spręsti gyvsidabrio taršos problemą, taip pat užtikrinti, kad dantų plombose nebūtų gyvsidabrio. Taigi žiūrėsime, kaip šie klausimai bus sprendžiami ateityje. Ačiū. Dabar šešėliniai pranešėjai turėtų pasisakyti. EPP vardu, ar kas nors norėtų pasisakyti. Pono Dantan nematau. Ponas Pauliučiai, jo taip pat nėra. Ar kas nors kitas pasisakys jo vardu? Pone Daly. Ačiū, pirmininkė, ponas Pauliučiai negalėjo dalyvauti, bet atsiuntė mm, savo uh, pastabas, kurias norėčiau už jį perskaityti. Jis džiaugiasi, kad praeitą savaitę plenarinėje sesijoje dauguma, didžiąją daugumą buvo patvirtintos um, gyvsidabrio reglamento nuostatos, kurios netrukus įsigalios ir ES teisės aktų suderins su Minamatos konvencijos nuostatomis. Tai yra pirmoji tarptautinė konvencija, numatant ambicingus tikslus, kalbant apie gyvsidabrio naudojimą. Ir mes matome, kad dabar yra būtina siekti kuo spartesnio pačios konvencijos ratifikavimo. Būtina, kad ES dalyvautų pirmoje Minamatos konferencijos žalių konferencijoje, kuri yra numatoma Ženevoje rugsėjo mėnesį. Parlamentas turėtų išsakyti savo pritarimą. Taigi mes rytoj balsuosime už. Ačiū. Toliau ECR vardu. Atstovų nėra. Aldė, žalieji. Panas Feličinį taip pat jo nėra, Vajantornano išvyko. Taigi sutiksiu žodį dabar kitiems komiteto nariams, kurie norėtų pasisakyti Venevatos konvencijos klausimu norinčių nėra. Taigi, panašu, kad tai labai aiškus klausimas ir dabar e, sutiksiu žodį komisijai. Pirmininkė, gerbiami NV komiteto nariai, labai ačiū Jums už palankius atsiliepimus. Komisija sveikina pranešėjo pono Eko rekomendaciją, kad parlamentas turėtų suteikti savo sutikimą mm, ES ratifikavimui Minatos gyvsidabrio konvencijos. ES ir valstybių narių ratifikavimas užtikrintų, kad konvencija mm, starčiai greitai įsigalios. Ir kad mm, pagrindinės gyvsidabrio taršos šalis imsis reikiamų e, veiksmų. Tai labai svarbu ir ES piliečiams, nes iš tikrųjų e, didžioji dalis gyvsidabrio patenkačio į ES čia patenka iš kitų šalių. Aišku, svarbu, kad mes dalyvautume e, rugsėjo mėnesio konferencijoje. Ratifikavimas e, turi būti baigtas iki birželio 24 dienos. Mes suprantame, kad ne visos valstybės narės baigs ratifikavimo procedūras iki šio termino, tačiau ES negali atidėlioti ratifikavimo ir konvencijos e, įsigaliojimo. Tai, kad buvo patvirtintos gyvsidabrio reglamento nuostatos praeitą savaitę rodo, kad ES siekia tapti ekonomiką nenaudojančią gyvsidabrio. Ir tai būtų svarbus pavyzdys mūsų tarptautiniams partneriams. Ačiū. Dar kartą mm, noriu paklausti, ar norėtumėte pasisakyti dėl šio klausimo. Jeigu ne, tai žodis dar kartą ponui Ek. Atsiprašau, ar čia dabar dėl GMO? Ne, kalbame dar apie Minamatos konvenciją. Ankstesnis punktas. Ačiū pirmininkė. Deja, Nedaug buvo norinčių pasisakyti šio klausimu. Bet ko gero galima pasakyti, kad kalbant apie pranešimą ir ratifikavimą, visi sutinkame, kad svarbu, kad ES kaip įmanoma greičiau ratifikuotų šią konvenciją ir mes, aišku, turime būti lyderiai siekiant sumažinti gyvsidabrio naudojimą. ateityje mes turime rodyti pavyzdį, rodyti, aišku, signalą, kad aplinkos politika ES labai svarbi, dėl kad ši politika yra taip pat ir socialinė politika. Ir mes turime ją žiūrėti atsakingai. Tai yra labai svarbu, galvojant apie žmonių sveikatą, visos planetos būklę, apie gyvūnų sveikatą. Ir aš manau, kad mes einame tinkamą kryptimį ir džiaugiuosi, kad mm, didžioji dauguma balsavo už plenarinėme posėdėje. Taigi kryptis aiški ir laukime tolesnių pokyčių. Ačiū ponas Ek. Jeigu vėliau norėsite dar pasisakyti, suteiksiu jums žodį vėlų. Prieš tai, ponė Rivasė. Aš mm, norėčiau pasakyti mm, dėl to teksto, mm, dėl kurio buvo balsuota kovo 17 dieną e, parlamente. Jūs žinote, kad dabar ES 27 valstybės narės pasirašė, bet neratik, neratifikavo Minamatos konvencijos, um, dėl kurios buvo susidėrėta jungtinėse um, tautose um, dar 2013-aisiais. E, iš viso tik 38 šalis šią konvenciją ratifikavo, tarp jų Kinija, JAV ir kiti 50 šalių turi ją ratifikuoti kad konvencija įsigaliotų. Ir dabar manau, kad svarbu tai, kad pirmoji konferencija šalių yra numatyta rugsėjo mėnesį Ženevoje. Ir manau, kad ES ir valstybės narės turėtų patvir, ratifikuoti konvenciją iki numatyto termino, kad parodytų pavyzdį pasauliui. E, jeigu mes galėsime užtikrinti ratifikaciją iki šalių konferencijos Ženevoje, tai būtų tikrai svarbus ES signalas. Uh, Ačiū, mm, kadangi ponas Danta dar atvyko, jis šešėlinis pranešėjas, ištiksiu tai žodį ir jam. Ačiū. Pirmininkė, atsiprašau, aš dirbu ir kitame komitete, kuriame svarstamas tas pats pranešimas. Manau, kad iš tikrųjų Minamatos konvencija pasirašyta 2013 metais ir ES dalyvavimas parodo mūsų visų e, darbą kovojant su kengsmingu gyvsidabrio poveikio. poveikio. Manau, kad Praeitos savaitės balsavimas yra mūsų sėkmė ir jeigu ES mm, suderint savo veiksmus su jungtinių tautų pastangomis e, gyvsidabrio mm, srityje, tai bus tikrai e, labai svarbus e, pavyzdys ir ES taip pat turėtų vaidinti labai svarbu vaidmenį šalių konferencijoje Ženevoje. Mes iš tikrųjų labai mm, aktyviai dirbame šioje e, srityje, siekiame mm, konkrečių mm, tikslų ir man atrodo, kad mes turime veikti kaip įmanoma greičiau. Komisija, ar norėtų dar kartą pasisakyti? Žinau, kad jūs jau kalbėjote ir paaiškinti savo um, poziciją. Galbūt dėl ratifikavimo stadijos iš tikrųjų ES uh, veiksmų uh, reikėjo tam, kad valstybės narės imtųsi ratifikavimo veiksmų, kai kurios uh, valstybės narės mm, jau baigė mm, savo mm, namų darbus, taip sakykime, yra jau 38 šalis, šalis, kurios ratifikavo konvenciją, reikia dar 12. E, Mes žinome, kad šešios šalis jau bus netrukus pasirengusios ratifikuoti. O iš e, valstybių narių taip pat e, turime žinių, kad šešios ar septynios valstybės narės bus pasirengusios ratifikuoti kartu su ES ratifikuoti. Tikimės, kad ES ratifikavimas mm, suintensyvins visą procesą, kad procesas įsibėgės ir bus viso pasaulio piliečiai apsaugoti nuo gyvsidabrio taršos poveikio. Ačiū, kągi sėkmės Jums gelbėjant pasaulį. Ponas Ekai, Nenorite pasisakyti daugiau. Ačiū Jums um, už pristatymą ir tuo baigiame septinto punkto aptarimą. Okay. Uh, Kągi periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra genetiškai modifikuoti e, produktai. E, tiksliau genetiškai modifikuoti kukurūzų produktai. Tai yra prieštaravimas pagal darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį ir yra penki bendra pranešėjai. Ponas Bartstajas yra pirmasis jų. Ir Šiandieną svarstysime pasiūlymą dėl rezoliucijos projekto, tad nedelsdama suteikiu žodį ponui Bartstais. Prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Kartu su kitais kolegomis pateikiau prieštaravimą e, klausimui susijusiam su geniškai modifikuotais kukurūzais ir jų produktų patvirtinimu. Na ir susipažinę su šio klausimu, turbūt e, supranta, kad mm, tai yra aktualus klausimas, tai yra susijęs su tam tikrų lygų, taip pat prevencija, glifocitais, e, taip pat įvairiais pesticidais. Na ir grįžtant prie 2016 metų, Buvo e, tuomet parengta teigiama rekomendacija, tačiau į ją įsigilinus galima pamatyti, kad buvo ir tam tikra mažumos nuomonė toje EFSA nuomonėje. Ir kalbant apie tą e, leidimo suteikimą, buvo tai, kad buvo pateikta pirminė paraiška, ir ji buvo praplėsta į, tokių, į 20 papildomų e, kombinacijų ir kai kurios iš tų kombinacijų, tiesą pasakius, net neegzistuoja. Ir jo lab nėra atlikti reikalingi saugumo tyrimai bei testai. Die uit uh, eh, de consultatieronde van de lidstaten. Uh... Taip pat eh, vyko konsultacijų raundas, kuriuose, kuriame dalyvavo valstybės narės. Tie, kurie domėjosi procesais, žino, kad buvo pateikta šimtai pastabų e, dėl to, kad stinga duomenų, stinga apžvalgų, stinga informacijos apie e, kompleksinį poveikį ir e, Taip pat kritikuojami e, vietoje atlikti tyrimai, nėra e, informacijos apie poveikį aplinkai. Ir, na, kalbame apie mažumos nuomonę, ponas Val pasakė, kad 20, e, ne 20 čia atveju nėra reikalingos informacijos, nebuvo E, informacijos ir nebuvo paaiškinta, kodėl dokumentuose yra spragų. O rezoliucijoje e, šio klausimu yra konstatuojamosios dalies punktais tai akcentuojama. E, ypač kalbant apie glifosato amonijaką, jis yra, tai yra toksiška medžiaga. Diskusijos e, vis dar vyksta. Na ir praėjusią savaitę buvo parengta eka nuomonė, be to yra įvairiausių kitų procedūrų, e, kurias atlieka valstybių narių nuolatinis komitetas, jau įvyko pirmasis jų susitikimas. Ir kaip suprantu, tik 10-28 valstybių narių pritarė komisijos pasiūlymui. Tai sudaro tik 38 procentus ES gyventojų ir Mes su kolegomis nusprendėme pateikti šį prieštaravimą. Ir e, visa situacija yra išdėstyta parengtoje rezoliucijoje, ten yra pateikti visi argumentai, e, visa, e, visa kita informacija. Tad tikiuosi, kad mūsų komiteto nariai galės palaikyti šį prieštaravimą. Ačiū labai, norėčiau paklausti bendra pranešėjo, ar jie norėtų kažką pridurti? Ar yra iš bendra pranešėjų norinčių tarti žodį? Panašu, kad ne. Tada norėčiau sutikti žodį šešėliniai pranešėjai, pranešėjai poniai Ajuso, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. EPP frakcijos vardu norėčiau pasakyti štai ką. Kaip teisingai minėjo pranešėjas, e, tai yra mm, dokumentas susijęs su leidimais skirtas genetiškai modifikuotams kukurūzų produktams, kurie naudojami e, maisto gaminiams, pašarams ir taip toliau. Ir tie gaminiai, kurie pagaminami iš tokių kukurūzų produktų, yra aptariami šiame rezoliucijos projekte. Na ir kalbant apie gyvendinimo teisės aktą, mums atrodo, kad komisija šiek tiek viršė savo įgaliojimus ir tai yra pavyzdys, kaip, kai netinkamai yra panaudojami įgaliojimai. Na ir EFSA e, įvertinimai yra aptariami penkiose skirtingose dalyse. Ir panašu, kad remiamasi vos viena e, nuomonė, e, mažumos nuomonė, o tai yra vienas mens nuomonė, e, kuri, kaip dabar sudaro įspūdis kolegoms, yra svarbesnė nei daugumos nuomonė. Ir taip, ta nuomonė buvo pateikta, tačiau, man atrodo, nereikėtų mm, kvestionuoti mokslinių vertinimų ir tyrimų vien todėl, kad mums tai nepatinka. Ir kalbant apie EFSA, išvadas, jie pateikė teigiamą nuomonę šiuo klausimu. Ir kalbant apie glifosatus, e, susijusius saugumo aspektus, na, tas leidimas visų pirma, turiu pasakyti, yra skirtas ne kukurūzų produktų e, naudojimui, tačiau e, būtent tokių kukurūzų produktų naud, e, auginimui, tačiau jų naudojimui pašaruose ir pašarų produktuose. Ir man atrodo, kad reikėtų balsuoti prieš šį prieštaravimą. Nors suprantu, kad kai kurie mano frakcijos nariai galbūt vadovausis ir kitą nuomonę. Ačiū labai dabar žodis poniai Grostet, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau e, šiek tiek pakomentuoti kolegės jūsų žodžius. Jau daugiau nei dešimt kartų svarstėme šį klausimą, todėl norėčiau pakalbėti apie formą labiau nei esmę. Dėl esmės aš visko, dėl visko sutinku su ponia jūsų. Norėčiau E, suabejoti deleguotojų teisės aktų e, skaičiaus e, būtinybę ir sprendimais valstybių narių, kur, kuriuos ne visada galime kontroliuoti. Dėl, G, kalbant apie GMO, e, sprendimai dėl tokių kultūrų priimami remiantis EFSA e, patiktais vertinimais. E, Ir čia norėčiau paminėti, kad yra komisijos patvirtinta darbo tvarkė ir kad iš tikrųjų yra papildomi teisės aktų prie, prieimimo rūmai komisijoje ir kad viskas čia tvarkoma apie deleguotusius teisės aktus. Komisija iš tikrųjų praranda pasitikėjimą mūsų. Dėl leidimų e, naudoti GMO yra, egzistuoja aiškiai patvirtinta tvarka ir komisija privalo remtis. E, E, saugumo, maisto saugos agentūros patiktų vertinimų ir pagal jį elgtis ir, ir taip e, primti sprendimą. Todėl e, nuolatos bandymai prieštarauti primamiams sprendimams pagal 106 straipsnį, nuolatiniai prieštaravimai, mano nuomonė, yra netinkamas pavyzdys, kai bandoma e, išspręsti šią procedūrą. Taip pat noriu pakomentuoti reglamento 106 straipsnio antrą dalį, kur, kuris numato, kad komisija kad komitetas parlamento gali pasiūlyti e, pakeisti e, galiojančius teisės aktus, pas, įrodęs, jeigu, jeigu E, yra pagrindo taip manyti. Tačiau e, sutartise patvirtinta kitokia procedūra. Jei tu, e, siūlymai keisti gali būti e, patikti tuo atveju, jeigu buvo pasirinktas netinkamas teisinis pagrindas. Manau, kad komisija turi apsirūpinti taisyklėmis, turi parengti taisyklės dėl galimybės teikti prieštaravimus, kaip ir kitais atvejais. Manau, kad tai būtų tikrai gerai. Tai būtų ypač palanku mūsų komiteto darbui. Much, uh, Ačiū labai, poniai Grostet. Galiu visiškai Jums pritarti. Aš taip pat esu susipažinusi, susipažinusi su tais skaičiais. Ir taip, tikrai nemažai tų prieštaravimų. Ir tarsi viskas atliekama pagal taisyklės, tačiau neretai e, tas toks intensyvus e, galimybės prieštarauti išnaudojimas reiškia, kad galbūt jis šiek tiek yra sumenkinama ir galbūt koordinatorių lygių su apie tai būtų galima pasikalbėti, galbūt su kolegomis taip pat būtų galima pasitarti, ar nebūtų geresnių būdų spręsti tas problemas, dėl kurių yra teikiami prieštaravimai. Ačiū. Dabar žodis ponui Parniu. Ačiū, ponė pirmininkė, meli kolegos. Gerai, kad aš gavau žodį, nes aš manau, kitaip. Manau, kad mes svarstame tikrai labai politinę temą. Ir reikia pasiekti, kad Europos parlamentas visuotinai renkamas turėtų galimybę išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu. Būtent pagal prieštaravimo teikimo procedūrą, man atrodo, kad ta procedūra ne tik reikalinga, bet tai ir užtikrina 500 milijonų europiečių apsaugą kaip e, dažnai, pavyzdžiui, dažnai apgailestaujame dėl to, kad piliečiai netinkamai kad, kad žmonės yra nusivylę Europą, tačiau mes turime galimybę kai ką ištaisyti, pavyzdžiui, pramonės atveju. Ir manau, kad būtent čia galime pasiekti, kad mūsų institucijos įvaizdės būtų geresnis. E, tai ypač aktualu, kalbant apie antieuropietiškai nusiteikusius nacionalistus, kurie yra aktyvus rinkimų kampanijose, kaip buvo 2014. -aisiais. Šiandien kalbu savo kolegos Giombalas vardu, kuris negalėjo ateiti į posėdį dėl e, Prancūzijoje vykstančios prezidento rinkimų kampanijos. Kaip žinote, Gijom Balas, kaip ir daugelis kitų įvairių frakcijų e, narių e, stebi, aktyviai stebi komitologijos procedūrą ir siekia užtikrinti, kad tai atitiktų visus e, reikalavimus, ypač dėl GMO leidimų. Kalbame apie vykdomos, apie įgyvendinimo teisės aktą dėl e, e, kukurūzų rūšių atsparių kai kurioms pesticidų rūšims teikimo į rinką. 2011 Liepos mėnesį buvo pateiktas prašymas dėl leidimo teikti e, į rinką e, pašarus, kuriuose yra BT11 e, ir, kit, ir, ir, ir kitų, turinčių kitų medžiagų. Ir noriu dar priminti, kad mes ko mes užsimėm aplinkosaugos komitete, e, vartotojų sveikata ir sauga. E, Noriu taip pat priminti, kad kol kas šie produktai nebuvo išbandyti, kad, yra, e, kad nėra dar atsakingos institucijos nuomonės ir kad tie, kol kas nėra ištirti tie 20 gaminių, e, kad trūksta duomenų ir kol kas manome, kad, ner, kad kol kas reikia įvertinti riziką jų. Tai tiek, aš noriu pasakyti savo kolegos balas vardu. Ačiū labai. Dar reikėtų palikti laiko ir kitiems kolegoms. Dar liko pora narių, kurie norėtų pasisakyti. Ne. Trys, man atrodo, yra mano sąraše. Pradė, pradėsiu nuo panios Pietikainen. Ačiū. Man atrodo, kad gyvenime susidurime su dviejų tipų rizika. Tai yra lengvai suprantama, lengvai matoma rizika ir tai yra rizika, kurią galima mm, atstatyti, jeigu galima tai pasakyti. Na, par, tarkime, jeigu mane partrenkia automobilis, e, realu, kad aš ligoninėje sėkmingai pasveiksiu. Tačiau yra ir kitokio tipo rizika. Tai yra rizika, kuri yra itin žalinga, ekstremaliai žalinga ir negalime nieko padaryti, kad atkurtume tą neigiamą poveikį. Na ir perskaičiau um, knygą, apie, kurioje kalbama apie riziką. Ja parašė e, mokslininkas dirbantis su rizikos sritimi ir kalbant apie endokrinę sistemą ardančias medžiagas, GMO, e, brandolinę energiją. Mm, na, tai yra tarsi tam tikrą neigiamą loteriją, kurią mes visi laimėsime po tam tikro laiko. Ir nieko padaryti nebegalėsime nebus galimybės atstatyti to neigiamo poveikio ir sugrįžti į pirminį tašką. Ten dėl tos priežasties tarptautinėse konvencijose yra tie atsargumo principai susiję su aplinkosauginiais ar sveikatos aspektais. Ir mes turėtume būti atsargus ir dėl GMO. Taip, suprantu, kad šiandien ar rytoj mūsų tai nepražudys. Tačiau, jeigu rizika egzistuoja, ir galbūt yra ir tokia rizika, apie kurią dar nėra žinoma, tai situacija susidaro štai kokia. Tai tiesiog yra didžiulė klaida, kurią mes darome ir man atrodo, kad galimybė pateikti tuos prieštaravimus yra labai geras dalykas. Tai nėra vien tik kažkoks tai techninis darbo atvarkės punktas ir negalima sakyti, kad tų prieštaravimų yra per daug ar per mažai. Galbūt iš kito kampo tai reikėtų pažiūrėti. Galbūt komisija per daug mm, pritarimų, patvirtinimų pateikė kalbant apie vieną ar kitą sritį. Ir daro tai per nelik skubotai. Ačiū labai. Na taip, vis tiek egzistuoja tos darbo tvarkos taisyklės ir jomis vadovautis reikia. Aš tikrai nesakau, kad klausimas nesvarbus, taip jis tikrai svarbus. Mm. Dabar žodis ponė Gerling, prašau. Ačiū labai. Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad pagal komitologijos reglamentą Europos parlamentas gali prieštarauti tik remdamasis priežastimi, e, kad komisija viršijo savo įgyvendinimo įgaliojimus. Na, suprantu, kad kolegi, kolegos nori išsakyti savo nuomonę dėl priemonės turinio, tačiau šiuo atveju komisija savo gyvenimo įgaliojimų neviršijo, kalbant apie GMO teisės aktus. Ir rezoliucijoje tikrai nėra e, parašyta nieko, kas mane įtikintų priešiningai. Na ir kiekvieną kartą, kai pateikiami prieštaravimai dėl GMO, mano nuomonė yra tokia pat. Manau, kad galbūt teisės tarnyba galėtų pakomentuoti, kodėl vis yra teigiami tie prieštaravimai, jeigu tam nėra jokio pagrindo. Taip, kalbant apie turinį, dauguma kolegų m, mm, argumentų yra sutelkti ties EFSA mažumos nuomonė, būtent mažumos nuomonė. Ir Kalbant apie mūsų įgaliotą mokslinę įstaigą, tai be abejo nereiškia, kad tokia yra daugumos nuomonė, Tai yra būtent mažumos nuomonė. Tačiau panašu, kad mūsų kolegos vis tiek norėjo eiti tuo keliu ir vadovautis būtent tą mažumos nuomonę. Bendro sprendimo priimimo procedūra EFSA tai buvo suteikti reikalingi įgaliojimai, komisijai buvo suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, Ir jeigu kas kart kvestionuosime jų gyvendinimą, tai tada dėl visų teisės aktų reikėtų pradėti teikti prieštaravimus. Man atrodo, kad GMO reglamentai turėtų būti pagristi moksliniais tyrimais ir produktai, kurie praeina mm, griežtus saugumo patikrinimus, turėtų e, būti e, įleidžiami į ringą. E, Priešingų atveju galime neigiamų būdų pagarsėti pasaulyje. Dar vienas dalykas. E, buvo kalbėta apie tą tokią neatstatomą riziką ir apie tai, kad e, tai mūsų iš karto nepražudys. Tačiau e, iš jūsų kolegė pasisakymą sudaro toks įspūdis, kad anksčiau ir vėliau tai mus pražudys. Tačiau, kaip suprantu, nėra jokių įrodymų, kad GMO produktai keltų tokią didžiulę riziką. Vienintelė rizika yra politinė rizika, man atrodo. Ačiū labai, ponė Gerling. Dabar žodis ponė Rivasi, prašau. Pane Rivazy, ačiū. Mane nustebino, kad jūs abejojate prieštaravimo teikimo procedūrą, nes tai juk suteikia galių parlamento nariams. Ir jei neturėtume galimybės iš principo prieštarauti, mes iš viso negalėtume abejoti, abejoti tuo, ką daro komisija dėl GMO kultūrų. Ir jau viską išvardino dėl priežasčių, kurias išvardino kolega Parnijo. Ir dėl, EFSA pateikė pozityvę nuomonę, bet kaip žinote, žinote kas yra EFSOje? E, ja, e, gniuždo interesų konfliktas dėl galisofato, jie taip pat pateikė e, pozityvę nuomonę, tačiau e, tai nėra vieša visuomeniai prieinama nuomonė, tai neįmanoma. Toliau, kodėl reiktų leisti naudoti gėjimo kultūras atsparias glifosatui. Pažiūrėkite, kas iš to gaunasi. Monsanto dokumentai yra ūkininkų, kurie serga, ūkininkų susirgusių krūtų vėžių, kurie puola Monsanto dėl to. Uh, E, čia yra išslaptinta informacija ir ką iš jos sužinome, kad Monsanto sumokėjo kažkam už tai, kad didieji e, glifosato specialistai, specialistas Jens Perry, kuris parengė be 300 publikacijų, yra pareiškęs, kad glifosatas iššaukia tam tikras genų mutacijas. E, mokslininkai cituoja skirtingus skirtingus mokslinius duomenys. Aš pati esu mokslininkė ir žinau, kad mokslas paremtas tyrimais. Ir tai remiantį šią informaciją galime visiškai atmesti, pradėti abejoti tuo, ką išsakė EFSA, kad tai, to, tos kultūros gali būti ir kancerogeninės, ir e, mutageninės. Aš norėčiau išreikšti abejonių dėl Europos maisto saugos agentūros teikiamų rengiamų vertinimų. Kodėl reikia prieštarauti? Nes valstybės narės ne visos dėl to sutarė. Pažvelkite į paskutinį ekspertų komiteto posėdį. E, vienas narys buvo pasirengęs balsuoti už e, leidimo sutikimą, bet 13 norėjo balsuoti prieš. E, taigi, tai ne, tokia ne tik parlamento pozicija, bet ir daugelio valstybių narių. Nenu, valstybės nenori uh, kukurūzų kultūrų, kurios yra atsparios glifosatui, nes veikiausiai ta medžiaga yra nuodinga. Pirmininkė, norėčiau paprašyti, priminti dar kartą laikytis dviejų minučių pasisakymo limito. Ar dar kas nors iš komiteto norėčiau, norėtų pasisakyti? Pone Grostet, aš ab, apgailestauju dėl to, kad vyksta diskusijos dėl tokių opių temų kaip GMO, bet aš nežinau, kad visi išliktume nuosaikus, nes GMO dėka buvo išrasti vaistai, kurie yra būtini. Todėl negalime nuolatos smerkti visus genetiškai modifikuotus organizmus. Ir noriu priminti, kad kai kalbame apie milijardų išmaitinimą, milijardų žmonių išmaitinimą mūsų planetoje, tuomet GMO e, pasitarnauja. Ačiū. Dar kas nors? Tuomet žodis komisijai. Ne? Komisija nori kalbėti? Pone pirmininkė, ačiū už komisijai sutiktą galimybę pasisakyti. Mes, žinoma, įdėmiai klausėmės visų pasisakymų. Norėčiau trumpai pristatyti mūsų e, leidimo projekto aspektus. Ir visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad komisija laikėsi visų procedūros etapų išdėstytų GMO teisės aktuose. Taip pat noriu priminti, kad EFSA atliko išsamų poveikio vertinimo, net dėl galimo poveikio žmonių gyvūnų sveikatai ir aplinkai. Valstybės narės, žinoma, turėjo galimybę pakomentuoti rizikos vertinimą. FC e, tuos komentarus tas, nu, e, apžvelgė parengtoje nuomonėje, taip pat ir nuolatinio komiteto e, posėdėje. Laikantis e, 1829-2003 reglamento visuomenė turėjo galimybę išsakyti nuomonę dėl EFSA E, vertinimo ir jokie nauji duomenys nebuvo pateikti, dėl kurių galėtų pasikeisti parengtą nuomonę. Todėl, remdamasi visais šiais dokumentais, komisija turėjo išduoti leidimą naudoti uh, genetiškai modifikuotus mozasas kukurūzų rūšis ir dar kartą noriu priminti, kad atitinkama atsižvelgta į žmonių ir gyvūnų sveikatos apsaugos reikalavimus bei vartotojų interesus. Dėl sprendimo buvo balsuota e, sausio 27-ąją. Kaip žinote, nebuvo nuomonių už ar prieš, todėl dabar komisija privalo dirbti toliau dėl mokslinių aspektų EFSOS GMO ekspertų grupė e, rėmėsi patiktais įrodymais ir prie išvados, kad 20, viso, vis, visos 20 kukurūzų veislių nekelia e, pavojaus ir e, ta nuomonė paremta e, penkiais svarbiais elementais, vertinant tas veislės. Čia noriu atsakyti komentarą, kad kad e, rezoliucijos projekte, kad atseit nėra pakankamai duomenų. EFSA rėmėsi e, jai patektais e, įrodymais ir duomenimis. Dėl komentarų apie pesticidus. Nepamirškime, kad leidimas naudoti pesticidus yra aptartas konkrečiame pesticidų teisės akte. Ir, žinoma, priklausomai nuo to, ar e, tas pesticidų teisės aktas e, e, leidžia arba neleidžia naudoti konkretaus pesticido, e, teikiant jį į rinką, reikia e, atsižvelgti tai, koks yra, kokie yra maksimalus likut, likutinė medžiagų kiekiui rib, galiuotis apribojimai. Į tai reikia atsižvelgti, kiek, aptariant kiekvieną produktą. E, E, minėto kukurūzai nėra mm, auginami Europoje, jie yra įvežami į Europą kaip maisto ir pašarų gaminys ir tai reiškia, kad reikia laikytis maksimalių e, ribinių, likučių ribinių verčių, kaip nurodyta pesticidų teisės aktuose. Todėl labai svarbu atskirti GMO ir pesticidų teisės aktus, net, nežiūrint, net jei praktikoje tai reiškia, kad reikia laikytis likutinių, ver, likutinių verčių ribų. Aš žinoma, išklausiau visų išsakytų komentarų, tačiau turime nepamiršti, kad komisija laikėsi visų numatytų procedūroje etapų. Ir labai sunku sutikti, su mintimi, kad mes kažkaip viršėjome mums suteiktus įgaliojimus, nes mes jų neviršėjome. E, EFSA agentūra parengė detalę nuomonę dėl e, šių kukurūzų, o mes parengėme išsamų gyvendinimo teisės akto sprendimą. Ačiū Jums ir aš tikiuosi, kad Jūs e, suprantate, kodėl šis e, leidimas yra e, teisėtas ir pagristas, jis paremtas moksliniais duomenimis ir visi e, žingsniai iki šiol žengti yra teisėti ir tinkami. Ačiū, balsuosime dėl jo rytoj. Atsiprašau, balsuosime dėl šio sprendimo per m, mm, rytoj komitete, o mm, plenarinėje sesijoje balandžio mėnesį. Toliau pagal darbo tvarkę dar vienas prieštaravimas dėl Triton X100. Ir iš karto suteikiu žodį poniai Gerlin, kur yra pranešė šiuo klausimu. Um, object... Ačiū. Šis prieštaravimas šiek tiek kitoks nei e, prieš tai aptartas, e, kadangi čia kalbame apie savo teisę prieštarauti o ne vien norą išreikšti savo nuomonę. Kalbame apie deleguotąjį aktą, kurį mes kaip komitetas turime aptarti ir galime jam paprieštarauti. Ir aš išreiškiu prieštaravimą šiam deleguotąjam aktui, kadangi man kelia susirūpinimą mm, poveikis mm, šių nuostatų e, gyvybės mokslų sektoriuje. Iš tiesų, mm, visos medžiagos e, įtrauktos e, tiksliau buvo kalbama apie visas bendrai medžiagas įtrauktas į aptariamą e, priedą, bet iš tiesų reikia e, išvelgti daugiau niuansų. Kalbama apie tokią medžiagą, kuri panaudoja baltymų priedai, priemaišas, užtikrina vaistų saugumą. Mm, ši medžiaga patvirtinta ir vaisto agentūros, mm, ir pasaulio sveikatos organizacijos, ir naudojama ir hemofilijos vaistuose, ir diagnostiniuose medicinos prietaisuose, ir um, in vitro prietaisuose ir taip toliau ir panašiai. Ir manau, kad um, jisai tai turi įsigilinti e, kolegos. Manau, kad dabartinis um, komisijos e, pasiūlymas neužtikrina saugaus šios medžiagos naudojimą gyvybės e, mokslų sektoriuje ir komisija neturi galimybės to užtikrinti, kadangi netliko rizikos analizės konkrečiai gyvybės mokslų sektoriui. Kas mane labiausiai neramina, tai leidimų galiojimo terminimas, nors nėra numatyto maksimalaus galiojimo laiko. Žinome, kad ilgesnis laikotarpis, jo pratesimas e, gali būti numatytas ir dabar de facto galioja 12 metų leidimo trukmė. E, bet e, iš tiesų dabar neatsižvelgiama į dabartinių produktų būvio ciklą. Kyla klausimų dabar dėl atitinkamų produktų gamybos ES. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į komisijos pasiūlymo kai kurias konkrečias dalis. Dabar yra taikomos e, kai kurios išimtis, e, bet jos e, negalioja atitinkamų produktų gamyboje. Jeigu produktai arba ši medžiaga naudojama produktuose per gamybos procesą, tai atitinkamos išimtis netaikomos ir galbūt komisija galėtų tai paaiškinti. Komisija taip pat iki šiol um, ne nėra numačiusi nuostatų dėl medžiagos likučių farmaciniuose produktuose. Komisija taip pat atskirai užtikrina e, leidimų galiojimą kai kuriais atvejais. Importuoti produktai, kuriuose naudojamas naudojama ši medžiaga tritonas, jiems šios nuostatos negalios. Taigi aš manau, kad komisijos pasiūlymas neišsprendžia tikrai kai kurių svarbių klausimų ir mm, nepadeda pasiekti bendrų ryčio reglamento tikslų. Pasiūlymas įtraukti papildomų 11 e, medžiagų į 14 priedą. Aš Taip pat teiksiu mm, tokį prieštaravimą. Man nepatinka tai, kad e, pirmiausia komisija teikia pasiūlymą dėl visų medžiagų įtraukimo bendrai. Taigi man bus įdomu išgirsti kolegų nuomonę ir komisijos atsakymą į iškeltus klausimus. Ačiū. Perduosiu žodį dabar komiteto nariams, pirmiausia, šešėlėms pranešėjams arba jų atstovams, pirmiausia, ponė Grostet. Ačiū, ponė e, pirmininkė. Kalbu kolegos vardu. Aš esu ne prieš šį prieštaravimą, noriu tai pasakyti kolegoms. E, šį kartą, man, mano nuomonė, šis prieštaravimas yra tikrai pagristas nes man atrodo, kad jei 14 priedė ryč reglamente pakeisime e, medžiagų šeimą, kuriai priskirtinas Triton X100, tai būtų klaida ir tokios nuomonės laikosi ir kolegija, pane Gerlink viską tinkamai pristatė. Medžiaga naudojama medicininių medžiagų gamybai e, virusų aktyvavimui ir e, leidimą naudoti e, šią medžiagą yra išdavusi e, Europos vaisto agentūra. Ir kalbant apie tritonix šimtas naudojimą ir ar jis naudojamas, jeigu, pavyzdžiui, kalbėtume apie jo naudojimą, pavyzdžiui, dažuose, vis dėlto būtų pavojinga, jeigu ji būtų pradėta naudoti biotehnologijų e, srityje. Ir atsiranda galimybė, e, kad išdu, bus išduotas leidimas tai medžiagai naudoti kitur. E, tai apsunkina procedūras ir todėl reikia, todėl įmonėms reikės labai, at, labai atsargiai elgtis. Uh, E, medžiagos, leidimas šią medžiagą naudoti e, medicininėje pramonėje e, yra labai griežta, bet tai tikrai apsunkintų kai kurių medicininių produktų gamybą, jeigu tos medžiagos nebūtų įmanoma naudoti ir jokio pavojaus sveikatai, tuose procesuose jis, ji nekelia. Todėl aš visiškai palaikau ponios Gerling e, poziciją. Ačiū. Ta pat, ta, tos pačios nuomonės lygos ir palikė, kurios vardžių aš pasisakiau. Ačiū toliau žodis ponui Pok. Um. Ačiū pirmininkė. Mes kalbame dabar apie pateisinamą prieštaravimą prieš e, priemonę įtraukti į leidžiamų medžiagų sąrašą e, tritonas e, šimtas. Tritonas e, šimtas naudojamas farmacinėje pramonėje, taip pat klinikinės chemijos sektorėje. Ir ponė Gerling išsakė tikrai teigiamų pastabų apie šią medžiagą. Vis dėlto ši medžiaga yra identifikuojama kaip e, turinti endokrininę sistemą ardančių e, poveikio. kalbame apie medžiagą, kuri turi mm, estrogeninio poveikio ir toksinio poveikio. Iš tikrųjų, šios medžiagos naudojimas gali kelti didžiulį pavojų aplinkai ir, kaip numato komisija, endokrininė sistema, artančios medžiagos neturėtų patekti į rinką ir turėtų būti nenaudojimas. Um, E, kalbame dabar apie 12 medžiagų įtraukimą į e, sąrašą e, medžiagų, kurios negali būti naudojamos, nebent yra suteikiamas atskiras naudojimo leidimas. Bet įtraukimas į sąrašą nereiškia, kad medžiagos uždraudžiamos. Tiesiog kitaip reglamentuojamas leidimų išdavimo procesas. Jeigu prieštaravimas būtų patvirtintas, tai e, visos 12 medžiagų nepatektų į 14 priedą. ...2006 metų reglamente. Nėra iš tiesų prasmės kalbėti apie vienodas sąlygas ar visų dvylikos medžiagų įtraukimą, bet SNB šiam prieštaravimui nepritars. Ačiū, ponė Rivasi, mano sąraše. Ar dar būtų norinčių pasisakyti dėl šio prieštaravimo? Ačiū, ponė pirmininkė. Jei daugiau niekas nenori, tuomet Sąrašas baigtas ir žodis poniai Rivazai. Prašau. Aš pritariu kolegui, kolegai POK. Reikia e, įsigilinti į problemą. Noriu pasveikinti komisiją dėl to, kad ji nori įtraukti 12 medžiagų į REACH reglamento 14 priedą, kurios kelia susirūpinimą ir kurios turėtų būti išduotos, nes keturios iš jų yra ftalatai. E, ponios Gerling prieštaravimas, jeigu jam bus pritarta, bus uždrausta naudoti 12 medžiagų. Jei peržiūrėsime tas medžiagamas, e, tai pamatysime, kad Tritonix 100 medžiagą gamina viena įmonė. Problema ne pati medžiaga, bet tai, kad tas antivirusinis agentas e, gali suskilti į kitas medžiagas, kurios taptų e, endokrinus ardančiomis medžiagomis. Ir, ir čia būtent e, tai susijęs su kitom 12 medžiagų. Jei pritarsime ponios Gerling prieštaravimui, tos 12 medžiagų, kitos 12 medžiagų nebus uždraustos. Bet yra argumentų, kad atseit šis antivirusinis agentas yra labai svarbus, kai kurių vaistų gamybų gali būti. Bet ta lilyje veikianti laboratorija ir toliau gali tiekti rinką savo tritoną, o įmonė turės 24 mėnesius paskui, per kuriuos galės parengti dokumentus ir paprašyti e, leidimo pratesimo. Taigi e, tą įrodyti turi laboratorija. Mes norime, kad tos 12 medžiagų, kurios tikrai yra rizikingos, būtų e, uždraustos, nes jos e, kenkia žmonėms, o laboratorija gali ir toliau dirbti su tą medžiagą ir paprašyti papildomo leidimo. Nematau problemos. Jūs e, užsi Jūs, jums rūpi viena medžiaga, bet norite uždrausti dar 12 medžiagų, tačiau jūsų pasirinktas kelias neteisingas. Ačiū. Dabar kreipiuosi į komisiją. Ačiū pirmininkė. Atsakydamas į ponios Gerling argumentus jos rezoliucijos projekte, Pirmiausia, paminėsiu, kad e, mes kalbame ne apie deleguotąjį aktą, o reglamentą, kuris e, turi dar būti patvirtintas per atitinkamą procedūrą pagal Lisabono sutartį. Ir priešingai nei sakė ponė Girling, leidimų išdavimas yra e, susijęs su medžiagų esminėmis savybėmis. pagal tai sprendžiama, ar medžiagos turi būti įtrauktos į 14 priedą. Ryčio reglamente mm, yra mm, numatyta, kad dėl medžiagų įtraukimą į 14 straipsnį sprendžiama remintis medžiagų pagrindėmis savybėmis. O rizikos analizė remiamasi tada, kai komisija sprendžia, ar bus ar ne išduodami leidimai atitinkamoms medžiagoms ir turi būti sprendžiama, ar galima jų naudojimo nauda yra didesnė nei kengsmingas poveikis. Pone Girlink e, kalbėjo apie medžiagas, kurios yra dabartinėse produktuose ir kuriams netaikomas dabartinis reglamentas. Bet, kaip sakė pone Girlink, e, tritonas šimtas yra traktuojamas atskirai. Iš tiesų yra numatytas atitinkamos išimtis gamybai, naudojimui medžiagų gamybai. Pavyzdžiui, kai kurie tirpikliai yra naudojami vaistų gamyboje, mm, bet jų nėra galutinėme e, produkte mm, ir jiems yra išduoti leidimai. Komisija jau keletą tokių leidimų yra e, išdavusi arba mm, agentūra yra išdavusi teigiamą nuomonę dėl tokių leidimų suteikimo. Taigi iš tikrųjų matome, kad pramonė jau dabar taiko leidimų, e, kreipimosi dėl leidimų procedūrą. Toliau ponė Girlin kalbėjo apie atitinkamus leidimų galiojimų terminus. Tai yra tikrai svarbus elementas ir komisijas to sutinka. Ponė Girlin minėjo 12 metų laikotarpį. Iš tiesų dabar tai yra ta viršutinė riba DEC, Socialinė, socialinės ir ekonominės analizės komitetas teikia tokią rekomendaciją komisijai, bet teoriškai jokių apribojimų nėra. Taigi gali būti numatyti terminai ir ilgesni nei 12 metų su atitinkamu e, peržiūrų tvarkarašiu. Ir iš tikrųjų medicinos, tiksliau vaistų gamybos pavyzdys e, būtų pavyzdys, kai gali būti numatytas ilgesnis laikotarpis. Ir dar noriu pasakyti, kad leidimai patys, jų galiojimas nėra apribotas, jie yra išduodami ir tada reguliariai peržiūriami, e, bet patys galiojimo terminai leidime nenurodyti. Galutinė data nenurodyta. Toliau dėl tikrumo stokos, apie tai kalbėjo ponė Grostet. Šią pastabą mes nuolat girdime iš įvairiausių mm, kampanijų, įvairiausių sektorių. Ir tai tikrai mm, teisingas argumentas, bet komisija stengiasi didinti nuspėjamumą. Mm, pirmiausia, viešai paskelbdama Mm, kada, kad medžiagos gali būti įtrauktos į 14 e, priedą ir apie tas medžiagas pranešama mm, prieš keletą metų, prieš jas įtraukiant į sąrašą. Taip pat e, yra aiškinama, kaip numatomi peržiūros laikotarpiai. Taigi mes e, siekiame tikrai didinti nuspėjamumą ir iškumą. Ir kaip minėjau, farmacijos pramonė. Uh, jau sėkmingai šiame procese dalyvauja. Dar ponia Girling sakė, kad nėra rizikos valdymo analizės konkrečiai šiame sektoriuje, farmacijos sektoriuje. Tai yra tiesų, iš tiesų, kai tokia analizė buvo atlikta Vokietijos atsakingų institucijų, buvo iš tiesų mm, nenurodyta viskas iki galo mm, dosie šios medžiagos, bet iš tiesų komisija e, įvykdė keletą konsultacijų, mes e, Turime papildomas informacijos apie medžiagos naudojimą ir mes darome išvadą, kad dėl to, kad medžiaga naudojama labai mm, įvairiai ir dažnai pagristai, kai yra išduoti e, leidimai. Bet e, iš tiesų mm, tokia. Pagal ryčių reglamentą išimtis yra skiriamos tik atskiriems sektoriams ir farmacijos e, sektorius tų sąlygų netenkina. Uh, Taigi, tai, kas siūloma rezoliucijoje, būtent atšaukti reglamentą, atlikti rizikos analizę, mes vis dėlto teiktume tokią pat savo išvadą, kokią galioja dabar. Ir dar dėl to, ką pasakė ponė Rivazy, iš tikrųjų ne, ne, tik, ne viena bendrovė naudoja šią medžiagą. Yra nemažai mm, įmonių, kurias jas naudoja, bet kai dėl tirpiklių, apie kurias aš anksčiau kalbėjau, mes manome, kad mm, šiuo atveju tikrai įmanoma gauti leidimus. Ir galvojant apie naudą teikiamą šios medžiagos, būtent virusų deaktyvavimą ir panašiai, šie argumentai yra tikrai svarūs, sprendžiant ar suteikti leidimą ir sprendžiant dėl to, koks turi būti peržiūros laikotarpis. Ačiū. Ačiū labai. Galime baigti diskusijas dėl šio darbo tvarkės punkto. Bet kuriuo atveju rytoj laukia balsavimas. O balandžio pirmąją taip pat bus balsuojama plenarinėje sesijoje. Na ir kitas punktas - LULUCF klausimas. Čia bus e, svarstomas nuomonės e, projektas ir matau, kad pranešėjas Norbertas Linsas jau yra atvykęs, tad nedelsdami suteiksime žodį jam, kad jis galėtų pristatyti nuomonės projektą. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Ačiū už tai, kad suteikėte galimybę pristatyti mano parengtą pranešimą dėl LULUCF šios dienos posėdėje. Labai svarbus yra žemės ūkio ir miškingistės sektorius, kalbant apie Paryžiaus klimato susitarimo įgyvendinimą. Kaip žinia, Paryžiaus klimato tai susitarime yra įtin daug ambicingų tikslų Ir mes turime į tai atsižvelgti, turime atsižvelgti tų tikslų ambicingumą ir taikyti tuos tikslus visose sektoriuose. Na ir kalbant konkrečiai apie LULUCF sektorių, e, siekiama be abejo gyvendinti tuos tikslus tiek ir žemės ūkio srityje, tiek ir e, miškų valdymo srityje. Svarbu nepamiršti ir to, kad ES turėtų būti tarp pirmaujančiųjų ir yra tarp pirmaujančių mm, dalyvių klimato kaitos rytyje. Labai svarbu, kad išlaikytume tą tokį pirmaujantį vaidmenį. Ir būtent dėl tos priežasties labai svarbu užtikrinti, kad žemės ūkio bei miškininkystės rytise būtų imtasi tikrai apčiuopiamų veiksmų. Pranešimo projekte e, atidžiau pažvelgiau tai, ką būtų galima nuveikti šiuose dviejose sektoriuose. Juolab, kad jie susiduria su įvairiausiais iššūkiais ir lūkesčiais, e, ypač kalbant apie kokybinius ir kiekybinius reikalavimus, juk tai pagrindinis e, tų dviejų sektorių tikslas yra auginti maisto produktus, taip pat e, e gaminti medieną, tačiau svarbi, svarbus yra ir tvarus valdymas E, kuris duotų mm, teigiamą naudą, bet to čia slypi didžiulis potencialas susijęs su e, CO2 mm, šalinimu ir saugojimu. Tačiau tuo pat metu šie sektoriai yra ir labai jautrus, nes viskas priklauso nuo klimato pokyčių, nuo nuo bendros klimato situacijos ir norint sušvelninti neigiamą klimato kaitos poveikį, labai svarbu atsižvelgti vis, visas tas emisijas susijusias su žemės ūkio ir miškininkystės sektoriais. Be abejo, čia reikia ir tam tikrų paskatų yra svarbus ir kiti aspektai, tokie kaip, pavyzdžiui, pastangų pasidalymo reglamentas. O tai, mano nuomonė, yra itin gera priemonė, kurią turėtume pasinaudoti. Be abejo, reikia dirbti sunkiai, nusipelnyti tų išmetamųjų teršalų kreditų, nes tai yra tarsi tam tikras atlygis. Ir 2020 metais yra nustatyti tam tikri tikslai. Kaip suprantu, valstybės narės yra įsipareigojusios laikytis mm, tam tikrų taisyklių, susijusių ir su Kyoto protokolu, kurio galiojimas eina į pabaigą. Na ir be abejo, mes turėsime įvertinti, kaip tinkamai visus aspektus integruoti į atitinkamą ramstį susijusią su klimato kaitos strategija. Dar vienas svarbus elementas yra tvarus miškų valdymas, pavyzdžiui, CO2 sekvestracija, taip pat CO2 saugojimas, Na ir kalbant apie medienos produktus, e, jų vaidmenį rinkoje bei kitų gaminių pakeitimą šiais produktais. Pirmiausia, reikia įvertinti bendrą kontekstą, įvertinti tai, kad kiekvienoje valstybėje narėje situacija yra skirtinga, miškai yra nevienodi, viskas priklauso nuo augimo tempų, nuo e, miškininkystės potencialo. Ir savo projekte pateikiu keletą konkrečių pasiūlymų, taip pat ir keletą pakeitimų įtraukiau. Tai yra susiję, pavyzdžiui, su mm, miškininkystės bazinių lygių nustatymo, tam tikrų skaičiavimų atlikimo. Ir čia aš pateikiau pasiūlymą dėl skirtingų ataskaitinių laikotarpių nuo mm, 2012-2020 metų komisijos pasiūlymas buvo šiek tiek kitoks ir man atrodo, kad galbūt naudingiau būtų vadovautis Kyoto protokolo galiojimo pabaigos laikotarpiu. Tai geriau atspindėtų šiandienos situaciją, be to praktikoje priemonė taptų lengviau pritaikoma. Ir kalbant apie tos bazinius pamatinius lygius, e, norėčiau pasiūlyti tokį trijų žingsnių modelį. Na, iš dalies tai sumažintų komisijos vaidmenį ir tai reikštų, kad komisija kartu su valstybėmis narėmis turėtų e, susitarti dėl tų e, miškininkystės e, bazinių lygmenų nustatymo. Dar vienas dalykas, kalbant apie miškų valdymą, yra numatyta tokia viršutinė 3,5 procento riba susijusi su miškininkystės kreditais. ir su tuo, kiek tų kreditų galima panaudoti. Na ir kalbant apie tas valstybės narės, kuriuose yra daug um, miškų, tas skaičius tikrai yra nepakankamas, nesuteikia pakankamo lankstumo. Tad man atrodo, kad mažiausia dvigubai reikėtų tuos 3,5 procentų padidinti, kad tokios valstybės narės kaip Švedija ar Suomija galėtų pasinaudoti didesniu lankstumu. Dabar dėl miškų atsodinimo. Labai svarbu, kad kreditai būtų numatyti 20 metų laikotarpiai ir tik esant pagristoms situacijoms, laikotarpis galėtų būti pratestas iki 20 metų. Tarptautinės klimato kaitos taisyklės be abejo turėtų būti taikomos. Tačiau manau, kad ES tikrai neturėtų laikyti žemesnių standartų, negu tose taisyklėse numatyta. Rengiant pranešimo projektą tikrai daug karštų diskusijų buvo su šešėliniais pranešėjais, su kolegomis iš Agri, Itre, Devi komitetų. Be to konsultacijų procesu aš tikrai pasistengsiu atsižvelgti ir į naujas Mm, kolegų pastabas. Ačiū labai dabar žodį šešėliniams pranešėjams. Ponas Branen, prašau. Pane pirminkė, kiek laiko man skiriate, nes nenorėčiau viršyti numatyto laiko. Pirmininkė, na, turime pakankamai laiko, tad galite kalbėti tiek, kiek norite. Ačiū. Mes turėtume nenuvertinti uh, to, kokia svarbi yra LULUCF e, sritis ir LULUCF reglamentas, kalbant apie kovą su klimato kaita. Man atrodo, kad čia turime tikrai neįlinę galimybę prisidėti prie platesnio proceso susijusio su e, kova su klimato kaita. Ir Norbertas Linsas, kaip pranešėjas, parengė tikrai e, puikią pradžią šiam projektui Turiu pasakyti, kad jūsų parama tikrai buvo ten naudinga vykusiose diskusijose. Ir e, pirmoji diskusijų fazė su šešėliniais pranešėjais tikrai buvo puikiai organizuota. Na, nu, kalbant apie socialdemokratų frakcijos poziciją, vienas iš tų dalykų, kurio norėtume pasiekti, kalbant apie LULUCEF sritį, tai yra, kad būtų e, Nu, kad būtų užtikrinamas aukštos, e, kad būtų užtikrinama aukštos kokybės e, griežta atskaitomybės sistema ir tai yra labai svarbus klausimas socialdemokratų frakcijai. Dar vienas dalykas - ta bazinė linija susijusi su matavimais. Ir kaip Norbertas teisingai minėjo, buvo pateiktas uh, komisijos pasiūlymas, tačiau jo pasiūlyme šiek tiek kitokie laiko terminai pasiūlyti ir mes, tiesą pasakius, norėtume, ne, ne, nenorėtume viršyti 2009 metų laikotarpio, nes kuo ilgesnis laikotarpis bus pasirinktas, tai nebus tinkama. Uh, Ir komisijos pasiūlymas šiuo atžvilgiu mums visai patinka. Būtent 2009 metais atsinaujinančio energijos šaltinių direktyva buvo pat, pas, pa, pasiūlyta, parengta ir tai tikrai pakeitė situaciją. Todėl norėtume, kad būtent tie metai būtų pasirinkti kaip toks galutinis taškas, tokį tašką pasirinko komisija. Tai nebuvo tiesiog. Um, be jokio pagrindo pasirinktas terminas. Kaip jau minėjau, tada buvo atsinaujančių energijos šaltinių pasiūlymas patvirtintas. Dar vienas dalykas. Kalbant apie socialdemokratų frakcijos poziciją, mes norėtume, kad, kalbant apie LULUCEF teisės aktus, būtų teikiamos paskatos dėl ilgalaikių tokių medienos produktų naudojimo. Na ir aš pats turiu štai atsinešęs tokį pavyzdį. Mm, tai yra mm, toks revoliucinis produktas, kuris yra toks patvirtas kaip plienas ar mm, betonas. Ir man atrodo, kad tai tikrai taps tikra revoliucija statybų sektorėje per artimiausius dešimt metų. Vien praeisiais metais tokių produktų pardavimas, tokios statybinės medžiagos pardavimas išaugo 25 procentais ir man atrodo, kad LUCF teisės aktai turėtų teikti e, paskatas dėl tokių m, mm, kryžminės laminuotės medienos produktų m, gamybos ir tai yra e, labai svarbus pakaitalas, kalbant apie m, mm, e, m, mm, apie mm, plieną ar kitas priemonės, kurioms pagamintis naudojama įtin daug energijos. Dar vienas dalykas. Kalbant apie valdomą, mm, apie valdomus miškų sklipus, tai yra svarbus klausimas susijęs su LUCF diskusijomis ir komisija siūlo 3,5 procento, mums atrodo tai visai pagrystas pasiūlymas. Ponas Linsas siūlo e, padidinti iki 7 procentų, tačiau mums visai patiktų šiek tiek žemesnis skaičius, komisijos pasiūlytas skaičius. Dar vienas dalykas dėl tos griežtos atskaitomybės. Man atrodo, kad pirmasis dalykas, kurio norime pasiekti, yra tai, kad 3,5 procentų skaičius ar 7 procentų skaičius, kad ir ką pasirinktume, būtų susijęs su ne kažkokia tai e, politikos diktatūra, atskiroms valstybėms narėms kad nereikėtų pasakyti Suomijai, Latvijai, Austrijai ar kitai ES valstybei nariai, kokia turėtų būti jų politika. Mes tiesiog turime omenyje tai, kad reikia bendros atskaitomybės sistemos, kuri būtų vienodai taikoma ES valstybėse narėse, kad galėtume viską palyginti, įvertinti situaciją. Ir aš pats lankiausi Suomijoje ir turiu pasakyti, kad tik ten tikrai nėra daroma nieko, dėl ko jie turėtų gėdytis. Ne, priešingai, ten įtin daug puikių dalykų, daug puikių projektų įgyvendinama. Ir Galbūt kai dėl kai kurių aspektų jų rezultatai nėra tokie geri, tačiau nebejoju, kad jie sugebės paaiškinti, pateikti pagristų įrodymų. Ir, na ir pas juos 80 procentų žemės e, dengia būtent miškai. Mm, tad e, tikrai pas juos situacija yra visiškai kitokia nei Maltoje, kur ten kur medžio apskritai neįmanoma rasti, ar jų yra visai nedaug. Ir man atrodo, kad tiek ir Suomija, tiek ir Švedija tikrai turi pagristų argumentų, dėl ko jų situacija yra tikrai netokia pat kaip kitose valstybėse narėse. Dar vienas dalykas. Aš pateikiu keletą pasiūlymų dėl pakeitimų, taip pat dėl pastangų pasidalymo reglamento ir socialdemokratai norėtų pateikti pasiūlymą dėl UCF e, tinklo, taip pat dėl šlapžėmio apskaičiavimo, e, taip pat. E, e, durpynų. Taip, medžiai tikrai puikiai atlieka savo darbą sekvestruojant CO2 ir reikia nepamiršti ir to, kad pavyzdžiui, durpynai netgi geriau tai atlieka, netgi smarkiai geriau. Ir Na, pavyzdžiui, Šiaurės Anglijos e, durpynuose yra daugiau CO2 um, užrakinta negu visose, pavyzdžiui, Junktinės karalystės, Vokietijos ir dar kelių šalių miškuose. Todėl labai svarbu užtikrinti, kad durpynai būtų e, tinkamai prižiūrimi, e, kad juose, kad jeigu jie yra sunaikinti, jie būtų atstatyti kad juose nebūtų sodinami miškai, kaip kad buvo, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje praeitie. Tad LUCF teisės aktai turi siekti šio tikslo. Ačiū. Ačiū labai. Dabar žodis dar vienam šešėliniam pranešėjui. Tai ponė Višnievska, tačiau jo salėje nematau, tad dabar suteiksiu žodį ponui Pika, jis kalbės jos vardu. Ačiū pirmininkė, kolegė negali dėja dalyvauti šios dienos posėdėje, taigi perdavė keletą pastabų, kurias norėjo atkreipti dėmesį. Kalbant šią LULUCF temą, pirmiausia, norėčiau uh, padėkoti pranešėjui už pranešimo projektą. Manau, kad einama tinkama linkme. Uh, Nors mm, galima būtų sustiprinti kai kuriuos mm, teiginius arba šiek tiek performuluoti. E, keletą svarbiausių pastabų. Mm, pirmiausia, reikėtų suderinti LULUCF ir vienetų panaudojimo ETS sistemai. Mes žinome, kad uh, Tai jau tarsi yra numatyta. Toliau valstybių narių kontrolės gražinimas kalbant apie miškų plotus ir miškų kontrolę. ES politika neturėtų e, kištis e, į šias rytis, reikėtų mm, gerbti tas kompetencijas, kurios numatytos mm, pagal sutartis. Toliau procentiniai dydžiai, kalbant apie miškų valdymą LULUCF e, kontekste dabartinio dabartinės ribos e, na, griežtos laikymasis mūsų nuomonė neatitinka tinkamų miškų valdymo principų ir neatitinka Paryžiaus sutarimo principų. Taigi mes teiksime pakeitimus, kuriuose atsispindėtų būtent šios panės Višnieskos pastabos. Mr. Torvalds. Uh, thank you, Chair. Und uh, Danach musste ich die Dolmetscher um Verzeihung bitten, weil ich ein bisschen in Deutsch zu sprechen versuche. Weder Englisch noch, äh, noch Deutsch sind, als Sie hören können, meine. Aš atsiprašau vertėjų, bet toliau kalbėsiu vokiškai. E, nei anglų, nei vokiečių nėra mano gimtosios kalbos. Noriu visų pirma padėkoti kolegai Lins už tai, kad dėmesį e, labai techninio dokumento. Jei mums nepavyks jo tinkamai išnagrinėti, gali būti tikrai nepagėdautinų priežasčių, taip, taip, taip pat kaip Hansas ir Gritutė galime pasiklysti miške. Norėčiau pakalbėti apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo galimybės, per LULUCF sektorių. Tačiau čia yra e, didelė problema. Ar iš tikrųjų miškai absorbuoja CO2 ir jei taip, tai kokiomis aplinkybėmis? Yra e, trūkumų dėl teisių e, teršti ir e, dėl to e, LULUCF sistema tarsi tampa e, ta sistema, ta, ta vieta, kuri turi viską, e, viską apriepti, tampa už viską atsakinga. Reikia daugiau informacijos, nes dabartinė pusiausvyrą yra, yra neteisinga, ypač dėl e, pagal pastangų pasidalymo dokumentą. Ir man atrodo, kad Europa, Europai iškyla grėsmė ir čia prarasti kai, kai kuriuos e, aspektus, prarasti turimą pranašumą. Taip pat m, išvelgiu problemų dėl 3,5 procentų viršutinės ribos. Kolega Linsulo e, ją e, ja, padidinti iki 7 procentų, bet gali iškilti problemų mums neaišku, iš kur atsirado tas 3,5 procentų ribos siūlymas. Klausėme komisijos, tačiau aiškaus atsakymo negavome. Atrodo, kad ta viršutinė riba 3,5 procentų tiesiog, tiesiog šiaip sugalvotas skaičius, o tai nėra tinkamiausias būdas. E, miškotvarkos sektoriaus tinkamas valdymas yra investicijos į ateitį. Ir Paul Brennan ir e, aš tikrai tikrai sutarėme šiuo klausimu ir norime, kad šis klausimas būtų svarstamas kaip atskira kategorija, kad, būtų, kad pramonė šios ryties būtų skatinama žengti priekin. Turime skleisti pažangiosios uh, praktikos pavyzdžius miškų valdyme visus Europos regionus. Linsas ir Brennenas tam pritarė. Ir mes manome, kad tinkamai tvarkomi miškai yra geras dalykas. Džiaugiamės tuo, kad akcentuojama, jog už miškotvarką yra atsakingos valstybės narės ir šią nuostatą paremsime. Mums iškyla problemų dėl e, miškų referencinio ligmens. Jei e, pažvelgsime į istoriją, tai Suomijos atveju e, miškų atskaitos lygis buvo nustatytas tada, kai sumažėjo popieriaus gamyba nuo 10-mečio iki dabar. Buvo struktūrinių problemų ir sumažėjo e, medienos gavyba. 2005-aisiais buvo streikas šiame sektoriuje, 2009-aisiais išgyvenome krizę. Ir visa tai mm, įtakojo uh, atskaitos lygio apskaičiavimą, nors su miškais, su pačiais miškais tai nesusiję. Mes manome, kad reikia tinkamos apibriešties čia, kad būtų galima atšvelgti tai, kas vyksta miške, o ne kas vyksta visuomenėje. Tačiau bendrais bruožais manau, kad yra galimybė E, gerai padirbėti, ypač po susitikimo Baden-Badenė, didžiojo, didžiojo 20-ko Europos Sąjunga taps vienintelė veikėja šioje srityje. Ir jeigu nepris, nesuvoksime tinkamai mums tenkančios atsakomybės, miškų tvarkymos programos tikriausiai irgi bus tvarkomas per e, Donaldo Trumpo e, pasisakymus savo Twitterio paskyroje, man tai nepatiktų. Pone Torvalsai, jūs sakėte, kad kalbėsite vokiškai, bet aš nesupratau kažko. Paskui peršakote į anglų. Gal aš nesupratau tiesiog šio jūsų pokšto. Žodis ponui Flanagan toliau. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad vėlavau, nes turėjau dalyvauti agri komiteto posėdėje mes, parlamento nariai, e, bandome primesti šias, e, pristatyti šias idėjas e, Airijoje ūkininkų bendruomeniai ir bendrai visuomeniai. Ir nors didelė dauguma sutinka, kad reikia kažką daryti dėl klimato kaitos ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų, tačiau didžiausia surūpinima visiems kelia tai, kad Airijoje bus to, tokia situacija, kuomet durpynai. E, Mm, kalnų šlaitai, ta vadinama prastoji žemė, apauks medžiais, bus užaug, apauginta medžias, kad e, kontinentas, kad, kad galėtų klestėti ūkis kitur, žemės ūkis kitur. Tamsioji šios situacijos pusė, vertinant diskusijas, ar miškai iš tikrųjų sugeria CO2 ar ne, uh, Tai kalbant apie tai, e, miškų įveisimo procesas išveja žmonės iš gyvenamų vietų. E, akras po akro, mylė po mylios medžiai, bet nei vieno žmogaus. Ir toliau eisime šiuo keliu. Na, tai, tai reiktų šiam procesui pasipriešinti. Tai niekur neveda dėl durpynų ir šlapžemių ir jų įtraukimo. Pritariu minčiai jas įtraukti, tačiau aš, abejoju, aš abejočiau siūlymų tai padaryti privalomų dalykų prievalę valstybėms narėms. Visų pirma, štai dėl ko. Jeigu atsiranda e, prievolių, politikai iš karto ima priešintis ir šaukia, kad mus verčia kažką daryti. E, Ir visada, kai kažką verti, ką nors daryti, tai nie, niekada tai nebus tinkamai padaryta. Bet aš sutinku, kad kaž, kažką reiktų čia nuveikti. Noriu Mano regione, iš kur aš esu kilęs, mes pasirenkame med, medienos atliekų ir parsinešame jas na, namo ir naudojame šildymuisi. Ir tai iš tikrųjų medienos atliekos, bet yra tokių regionų, kur ta medienos, atliek, medienos atliekos yra nenaudingos. Kai kam jos yra gyvybiškai būtinos ir mes tarsi labai dviprasmiškai šį procesą traktuojame. Negalime e, šios miško medžiagos atimti žmonių, kuriems ta medžiaga yra gyvybiškai būtina ir, pas, ir, ir daryti iš jos pelną. Į tai taip pat turime atsižvelgti, jeigu norime, kad siūloma sistema pasiteisintų. Ačiū toliau žodis ponui Javorui. Ačiū pirmininkė. Pone Lins, ačiū už pranešimą. Kai kalbame apie LULUCF reglamentą, turime nepamiršti, kad jis yra didesnio paketo dalis mūsų siekio įgyvendinti Paryžiaus sustarimo įsipareigojimus ir ES įsipareigojimus dėl dekarbonizavimo iki 2050-ųjų. Todėl LULUCF reglamentą turime nagrinėti ir iš tos perspektyvos, ar jis padeda mums siekti minėtų tikslų. Taip pat reikia nagrinėti, kaip LULUCF reglamentas veikia sektorius ir regionus. Turime nepamiršti ir bioįvairovės, gamtos išsaugojimo gamtos išsaugojimo siekių, tai susijęs su miškais ir miškų tvarkymu, bei taip pat žemės ūkio veikla, durpynais, kuriuos jau minėjo kolegos. Ir šiame kontekste manau, kad komisijos pradinis pasiūlymas paskelbtas 2016 Liepą nepristatė reikalingų e, reikalingo masto užmojų, kurie būtini, kad įgyvendintume Europos klimato, politiką klim, kovoje su klimato kaita. Išvelgiu gerų elementų pono Linco pranešime, bet manau, kad dar yra galimybės e, jį tobulinti, kad jis padėtų mums veiksmingiau siekti tų, tų, tų tikslų. Ir visų pirma, manau, kad reikia pranešimą įtraukti ilgalaikę perspektyvą, kad tai planai ne tik kitiems dviems metams, bet laikotarpiu iki 2050-ųjų. Pritariu ir pono Braneno pastabai dėl uh, pirminio atskaitos lygių e, uh, 2001 metų kad jie geriau a, atspindi miškų situaciją ir nepritariu pono e, Linco siūlymui keisti laikotarpį į 2000-2012 metus. Žinoma, reikia lankstumo dėl APTL sistemos. Aš esu pranešėjęs e, šiuo klausimu ir išvelgiu problemų Mm, pasiūlytame lankstumo mechanizme. Manau, kad reiktų tai apsvarstyti ir paieškoti tinkamų kompromisų. Pripažįstu komisijos e, pastangas e, mm, keisti atskaitos taisyklės, tačiau manau, kad visi e, LUCF reglamento mechanizmai turi paklusti tiem pačiem procesam. Todėl apskaičia, turime neapskaičiavimą, siūlyčiau taikyti tokias pat apskaičiavimo taisyklės visiems sektoriams. Džiugu, kad skatinama nu, naudoti biomasę ir kad e, siūloma įtraukti iš biomasės nu, nu, pagaminamą energiją. Ir žinoma, aš pateiksiu savo pakeitimus ir noriu dar kartą padėkoti pranešėjai už jo parengtą dokumentą. Ačiū ir paskutinis šešėlinės e, pranešėjas, pranešėjai yra ponė Evi. Ačiū. Pirmininkė, aš taip pat noriu e, pasveikinti pranešėją parengus šį dokumentą. Bet norėčiau pakartoti pono Javoro išsakytas mintis. E, pažvelgus į e, priemonių rinkinį, pagal kurį 40 procentų turime sumažinti šiltnamio efektą sukeliančias dujas Europoje iki 2030-ųjų, tai čia nėra jokių tikslų dėl e, CO2 sekvestravimo didinimo ir neakcentuojamas nulinio poveikio biudžetui tikslas. visas LULUCF sektorius turėtų siekti tam tikro rezultato, mažinant išmetalus. Tai turėtų būti 150 milijonų iki 2030, bet manau, kad po to e, tendencija pasikeis, perėsime į mažėjimo etapą, turime daugiau naudoti miško e, e, produkcijos, pavyzdžiui, biomasės energijos gamybai. Todėl manau, kad reikia patvirtinti sąstančius tikslus laikotarpį 2030 ir vėlesniam laikotarpiui. Reikia aiškių strateginių kriterijų LUCF sektoriams ir jei vyks peržiūra, tai manau, kad reikėtų sustiprinti tikslus LULUCF sektoriui. Ypač vertinant lankstumo matmenį, pastangų pasidalyme. Apie tai jau buvo kalbėta. Lankstumo taikymas E, turėtų užtikrinti 38 procentų sumažėjimą iki 2030, tačiau pradinis tikslas buvo 40 procentų. Ir bendrai iškyla grėsmė, kad nepasieksime tikslų, kuriuos savo buvome išsikėlę. Turėtume atsisakyti lankstumo galimybės e, pastangų pasidalyme reikėtų griežtesnių taisyklių, kad e, galimybė pardavinėti e, kreditus būtų numatyta tik valstybėms narėms, kad tai nebūtų susijęta su pastangų pasidalymu. Nes kitaip e, atsiras labai nepatogi situacija tarp valstybių narių. E, Kaip kolegos minėjo, reikia bendros apskaitos sistemos visiems sektoriams, e, kai, kai vertinsime, kiek CO2 sekvestruojama ir lyginsime tuos kiekius su atskaitinėmis vertėmis. Ir kaip LULACF reglamentą reikėtų įvertinti pagal jo poveikį bioįvairoviai ir čia galiojančius kriteri kriterijus. Taip pat jokiomis aplinkybėmis jis neturėtų pakengti mūsų tikslams dėl bioįvairovės išsaugojimo. Taip pat manau, kad reikia sustiprinti biomasės skirtos energijai tvarumą. Tik taip sumažinsime šiltnam efektą sukeliančių dujų kiekį. Ir turėtume taup, siekti taupiau naudoti išteklius. Ir kaip sakė ponas Beninas, kiek manoma greičiau turime pereiti prie natūralių išteklių, ypač medienos naudojimo pastatuose, nes tai tikrai atneštų labai daug naudos. Užtikrinant CO2 mažinimą ilgesnių laikotarpių. Turiu norinčių pasisakyti narių sąrašą. Dabar jau nebeprimsime naujų prašymų. Ponas Lyze. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už pranešimo projektą. Manau, kad tai tikrai geras pagrindas tolesniam darbui mūsų komitete. Yra trys pastabos, kurias norėčiau užsakyti. Pirmiausia, miškininkystė, mm, jos vaidmuo didžiulis, kalbant apie klimato kaitos mm, prevenciją. Mes galime pasiekti klimato tikslų mm, ateityje dviejų e, laipsnių ribos tikslo, tik jeigu miškininkystė bus tvari tvari miškininkystė palanki klimatui. Galbūt tai nuskambės nelogiška, bet gerai valdomi miškai yra dar palankesni e, klimato kaitos prevencijos požiūrių nei džiunglės. Uh, Svarbiausia neįtraukti į pranešimą tokių teiginių, kurie yra klaidingi. Mes turime užtikrinti, kad e, pirmiausia būtų remiamasi tinkamais skaičiavimo metodais. Ir taip pat e, negalime e, leisti, kad susitarytų įspūdis, kad klimato kaitos požiūrių galima ignoruoti kitus sektorius ir susitelkti vien tik į miškus. Ir dar viena konkreti problema parlamente ir taryboje patvirtinti sprendimai dėl ETS e, dabar nebeliko lankstumo Dar viena svarbi problema - anglies nutekėjimas. Mes e, turime ambicingą 43 procentų tikslą ir čia taip pat nėra lankstumo. Kalbant apie mm, pastangų pasidalymą, tikslas yra 30 procentų ir komisijos pasiūlyme mm, yra numatyta e, papildoma galimybė pagal LUDUCF kurią galbūt um, reikėtų pasinaudoti, bet dar didesnio uh, lankstumo matyti nereikėtų, nes tai paveiktų ETS sektorių. Manau, kad turime pirmiausia užtikrinti vienodas sąlygas visiems sektoriams. Ačiū, ponė Grostet. Ačiū. Kalbėsiu trumpai, nes daug kas jau pasakyta. Iš tikrųjų, tai labai svarbus klausimas, ypač gyvendinant Paryžiaus susitarimą, bet manau, kad reikia e, nepamiršti ir e, taršalų e, reglamento taisyklių ir susijęti ją su miškų tvarkymu taip pat su aplinkosaugos aspektais. Taip pat vertinant miškotvarkoje veikiančius veikėjus, jie mano, kad reikia tikslesnės informacijos, vertinant, kaip miškas tvarkomas, kiek medžių iškirsta, kiek miško įveista. E, reikia apsispręsti, kokie kokios kompetencijos bus suteikiamas Europos komisijai. Man atrodo, kad kol kas jos yra neproporcingos. E, numatydama atskaitos lygmenis, Komisija remiasi 2009-2012 metų laikotarpį, kuomet nebuvo galimybės modifikuoti e, e, miškų naudojimo intensyvumo. Ir miškininkystės sektoriaus darbuotojams tai tikrai problema. Todėl atskaitos e, laikotarpis turėtų būti evoliucinis, nereikėtų apsiriboti vienu um, laikotarpiu. E, nereikėtų nepamiršti ir ūkininkų, e, taip pat kaip ir transporto, ir pastatų sektoriaus, žemės ūkis neturėtų nukentėti, neturėtų susilaukti sankcijų, juk žemės ūkio sektoriaus pagrindinė užduotis - gaminti maisto produktus, maitinti, nebūtinai kovoti su klimato kaita. Todėl esu įsitikinusi, kad mūsų pranešėjas Lins, kuriam e, linkiu visokio pasiekmės, sugebės surasti pusiausvyrą tarp šių visų dėmenų. Ačiū, ponė pirmininkė. O, si, Madame Grostat, next. Ačiū, ponė Grostet. Torbenė Šerprek. Ačiū pirmininkė ir ačiū pranešėjui už puikų pranešimą. Jis yra tikrai puikiai suderintas. Niderlanduose mes norime mm, daugiau lankstumo tarp pastangų pasidalimo reglamento ir LULCF. Manome, kad tai yra labai svarbu žemės ūkiui, miškininkystiai, svarbu numatyti tinkamas paskatas. Svarbu taip pat netimti paskatų iš kitų sektorių. CO2 saugyklos, jos yra svarbios ir mes turime užtikrinti geresnį miškų valdymą, tuo pačiu metu išsaugant biologinę įvairovę. Apsirūpinimas maistu yra taip pat labai svarbus e, aspektas, bet e, mm, turime pasinaudoti visomis galimybėmis sumažinti e, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas žemės ūkija. Kalbant apie miškininkystės sektorių, mm, iš tikrųjų medienos panaudojimas mm, statybos sektorėje čia yra tikrai labai palankių pavyzdžių, kuriais galėtume pasinaudoti. Vienodos apskaitos taisyklės taip pat mm, galėtų prisidėti. Ačiū, ponė Majuso. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjui, ponui Lins, taip pat visiems šešėliniams pranešėjams. Aš išsakysiu porą pastabų, reaguodama į kai kurias pranešimo dalis. Mes kalbame apie šį pasiūlymą ir taip pat apie pastangų pasidalimo reglamentą. Turiu klausimą komisijai. Pasangų pasidalimo reglamente kalbama apie 280 milijonų tonų CO2 ekvivalento. Toks skaičius yra e, paminėtas, kalbant e, apie absorbavimą. Ir aš manau, kad tai yra tinkamas dydis. Bet yra pasiūlymų, kuriuose minimi didesni arba mažesni skaičiai. Man atrodo, kad komisijos dabar nurodytas skaičius yra tinkamas, bet noriu paklausti, ar komisija ketina tą skaičių kažkaip keisti. O kalbant apie gal, galimą lankstumą skaičiavimuose, Pagal dabartinius e, skaičiavimus e, laikotarpis e, tarp 2021 iki 2026 šis kiekis gali būti perkeltas į kitą laikotarpį. Tai jeigu žiūrėsime į emisijų balansą ankstesnio laikotarpio, ar galima jas įtraukti į kito laikotarpio apskaitą? Ir taip pat norėtume paklausti, ar ši priemonė yra tikrai tinkama, nes dabar pasiūlytos skaičiavimo formulės yra labai sudėtingos. Mes turėtume pirmiausia tinkamai atsižvelgti į medienos sektoriaus generuojamas atliekas, kalbant apie gamtos įvairiausių gamtinių e, nelaimių, emisijų apskaita. Gal, kyla klausimas, ar taip pat pasiūlytas skaičiavimo metodas yra pats geriausias, ar iš tikrųjų um, bus gauti tikslų skaičiavimai. O tikslumas šiuo atveju yra labai svarbus ir būtina užtikrinti, kad e, apskaitos standartai būtų tinkamai gyvendinami. Priešingų atveju mes atsidursime tikrai sudėtingoje padėtyje. Um, ir vėliau neišvengiamos um, diskusijos šiais klausimais. Tai tokie, tokios pastabos, kurias norėjau išsakyti. Ačiū. Paskutinis kalbėtojas man sąrašė ponas Denta. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu savo ruoštų e, padėkoti kolegai už tikrai didelį darbą nuveikti rengiant šį pranešimą ir aš pritariu dideliai daugumai jo pasiūlymų, ypač dėl būtinybės laikyti subsidiarumo principo, nustatant atskaitos lygmenis, taip pat prioritetų e, ir e, lankstumo kreditų paskirstime. Dėl miškų atskaitos lygių e, nacionaliniu mastu, kaip e, pakomentavo ponė Fransuas Grostet, aš norėčiau išreikšti abejonių dėl, dėl siūlymo remtis 90-ųjų 2000. 2009 metų laikotarpio, 2000-2012 laikotarpio. Iš tikrųjų, tai gali sukelti grėsmę Paryžiaus susitarimui. Visų pirma, tie istorikai istoriniai atskaitos e, duomenys buvo e, sukurti valstybių narių, tačiau tuo metu komisija dar neturėjo įgaliojimų miškų srityje. Ir man atrodo, kad e, tai turi būti susijęta su tvariu miškų tvarkymu. E, Ir manau, kad šis siūlymas taip pat gali kelti grėsmę kitoms politikos septims ir planams, kuriuos gyvendiname. Tai aktualu, pažiūrėjau, dėl biomasės potencialo panaudojimo energijai. Tai yra svarbi mūsų politikos dėl e, diversifikuoto energijos šaltinių. Žinome, daug kalbame apie žiedo ekonomiką parlamente, tačiau turime patys nepamiršti, kad, išlikti, kad išliktume nuoseklus. E, medis yra e, labai svarbi medžiaga išteklius e, ir negalime viena vertus skatinti medžio naudoti statyboje ir kita vertus vykdyti politiką, kuri numato sankcijas miškų, už miškų eksploatavimą. Žinoma, miškai turi būti tinkamai prižiūri tai ir miškų e, panaudojimas, miškų e, ploto paskirsimas turi būti nustatytas. Ir manau, kad atskaitos lygiai nacionaliniu mastu turi turi būti eh, aptarti, nepamiršant visų susijusių ir istorinių kriterijų. Ponas eh, Turbacas, norėjot pasisakyti. Labai trumpai, jūs jau pasisakėte, tik labai labai trumpai. Mes nagrinėjome 5 reglamentą 2013 metų, kuriame yra apibūdinta, kaip e, referenciniai lygiai turėtų būti apskaičiuoti. E, mes turėtume remintis e, būtent tuo, rasti kitą sprendimą nei tas, kuris komisijos dokumente Kągi, dabar suteiksiu žodį ponui Ferhaim iš komisijos. Žodis jums, prašom. Ačiū pirmininkė. Ačiū už šią diskusiją dėl pranešimo projekto. Manome, kad diskusija tikrai svarbi ir įdomi. Noriu priminti, ką komisija pasiūlė pernai dėl LULUCF. LULUCF e, e, remiasi tuo, kas e, čia buvo aptarta jau 12-aisiais, prieš penkerius metus. Tada buvo aptartas pirmas LULUCF pasiūlymas. Uh, ir sprendimas ir mm, buvo taip pat pasinaudota tuo, dėl ko buvo sutarta pagal Kyoto protokolą. Jo nuostatos buvo perkeltos į vidintaus teisės aktus. Mes konsultuojame valstybės narės dėl šio sprendimo įgyvendinimo ir turime pasakyti, kad valstybės narės tikrai puikiai tvarkosi. Tinkamai taiko apskaitos taisyklės kurios galioja dabartiniam antrajam Kyoto protokolo laikotarpiui, yra pasiekta nemažai pažangos. Taigi m, mm, svarbu, kad LULUCF reglamentas ir sprendimas, kurį pasiūlė komisija, nenumato mm, kažkokių pareigojimų atskiriams ūkininkams ar miškininkams. Tai yra svarbu pabrėžti. Dar svarbu mums yra tai, kad Europos vadovų, išva, vadovų tarybos išvados 14 metų buvo svarbus išeities taškas. Ten buvo pripažintas mažesnis CO2 e, emisijų mažinimo potencialas e, žemės ūkio sektorėje. Taigi dabar mes e, pripažįstame, kad yra dvi tos pačios monetos pusės. Viena vertus ne CO2 emisijos žemės ūkio sektorėje, o kita vertus tinkamos iniciatyvos įtraukti tą kitą monetos pusę, būtent didesnį anglės e, saugojimą žemės ūkio paskirties žemėje. Mes e, toliau daugiausiai dėmesio skiriame apskaitai šioje srityje. Svarbu tikrai aiškiai žinoti, kas yra įtraukta valstybių narių apskaitoje e, ir svarbu, kad jų įsipareigojimai būtų tvirti. Apskaitos taisyklės tikrai nenukrito iš dangaus, kaip sakiau, jos e, yra iš Kyoto protokolo. Tai buvo mūsų išeities taškas. Mes e, siekiame jas supaprastinti, e, padaryti realiai taikytinas kad visose valstybėse narėse galėtų vienodi kriterijai. Komisijoje taip pat parengtas pasiūlymas mano komisijos nario, pono Kanietė ir komisaro Hogano. Buvo parinkti lankstumo mechanizmai. Manau, kad mes radome tinkamą pusiausvyrą 200 milijonų e, tonų ekvivalento iš LULUCF pasangų pasidalimo reglamento. Tai yra tas teorinis įnašas e, iš ne CO2 žemės ūkio sektoriuje. Ir manome, kad tai yra tinkama pusiausvyrą e, būtent žemės ūkio sektoriuje ir LULUCF e, daro atitinkamą įnašą siekiant ES tikslų pagal įsipareigojimus. Na, e, toliau 3,5 procentai miškų kredito pagal LULUCEF. Mūsų šeities taškas čia buvo mm, tas pats, koks galiu pagal dabartinį Kyoto protokolo mm, laikotarpį ir dabartinį LULUCEF sprendimą, bet aišku, mes esame pasirengę visą tai aptarti detaliau. E, taip pat e, manome, kad medienos produktų klausimas yra labai svarbus šiame kontekste. E, svarbu taikyti mm, medžiagų pakeitimo ar pakaitalų klausimą. Ir taip mes taip pat manome, kad biologinės įvairovės klausimai yra labai svarbu. Šiame reglamente e, jų atskirai neminime, kadangi yra kiti biologiniai įvairoviai skirti teisės aktai, kurie e, turi būti gyventinami. Tai todėl šio aspekto čia neįtraukime detaliai. Bet apskritai mes e, džiaugiamės, kad diskusija vyksta būtent dabar, nes taryboje diskusijos taip pat stumėsi į priekį. Ir mes tikrai už tai, kad ir diskusijos parlamente vyktų kuo sparčiau. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ačiū komisijos nariu. Dabar žodis pranešėjai ponui Lenz. Tikrai didžiulis susidomėjimas jūsų pranešimu. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir kolegoms už jų pastebėjimus, kurie buvo išsakyti dėl mano pranešimo projekto. Akivaizdu, kad kalbant apie šią konkrečią žemės ūkio ir miškininkystės sritį, e, tikrai e, kontekstas yra labai įvairus e, ir Kalbėta buvo ir apie pastangų pasidalėjimą, apie tai, kuo tai skiriasi nuo ETS, apie tai, kiek reikėtų mažinti. Na ir kalbant apie CO2 emisijas, man atrodo, kad ši sistema yra tokia išmani sistema, kuri padeda ne tik mažinti CO2 išmetalus, tačiau taip pat numato paskatas žemės ūkio, miškininkystės rytyje taip pat prisideda prie kovos su klimato kaita, tai tikrai dar yra erdvės patobulinimams. Ir man susidarė toks įspūdis, kad tas mm, miškų ataskaitinis laikotarpis yra svarbus, tačiau kaip jį reikėtų apskaičiuoti. Akivaizdu, kad skiriasi skirtingų frakcijų nuomonė šio klausimu. Taip pat buvo kalbėta ir apie tuos 3,5 procentų, tą viršutinę ribą. Ir kaip suprantu, tikrai yra kolegų, kurie laikosi šiek tiek kitokios nuomonės negu aš pats, kalbant apie tą ataskaitinį laikotarpį. Tai tikrai lauksiu kolegų pasiūlymų dėl konkrečių pakeitimų. Įdomu bus pamatyti ir kokios bus kitų komitetų nuomonės parengtos, tad nekantrauju toliau bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki kovo 27-osios iki 11 valandos. Panašu, kad jau baigėme šiandienos darbo tvarkės aptarimą, bent jau mano aplankė daugiau kitų dokumentų nėra, tad laukiu rytojų sustikimo, o šiandienos sesiją jau galime baigti. Gerą vakarą.